Okay, friends, uh, we start the meeting. Uh... Kągi, mėly kolegos, pradėkime darbą. Turime parengę šio posėdžio darbo tvarkę. Ar galime ją patvirtinti? Panašu, kad niekas neprieštarauja. Turbūt žinote, koks vertimo režimas šiandien yra mums suteiktas. Taip pat norėčiau paminėti, kad pas mus atvyko 30 e, lankytojų grupė iš vienas. Iš vienos prekybos rūmų. Bet... Ir e, ta grupė buvo pakviesta mūsų kolegės Moro Šantie. Dar dėl trečiojo darbo tvarkės punkto norėčiau kai ką pasakyti. Tai tas klausimas susijęs su pagyvenusių darbuotojų uh, sveikata ir sauga. Bus pristatytas bandomasis projektas, kurį uh, pradėjo įgyvendinti parlamentas. Ar... Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kokbanui iš EU OŠA agentūros. Jis pristatys šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpam suteikti žodį savo kolegai iš komisijos. Be abejo, galime pradėti ir nuo komisijos, suteiksim e, žodį komisijos atstoviai Šarlotai. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Aš esu Teriza Muitinio, nes pakeičiau savo e, kolegę Charlotte Grepfurs. Jie dėje negalėjo šiandieną atvykti, tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tą naudingą paramą, e, sprendžiant susijusias problemas. Europos parlamento bandamasis projektas dėl vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos ir saugos tikrai prisidėjo sprendžiant tas problemas kylančias darbo vietoje, vietose. Ir taip pat norėčiau e, pažymėti, kad labai sėkmingai čia taip pat pasižymėjo ir ES e, e, sveikatos ir saugos darbo vietoje agentūra. Jų atstovas pasisakys po keletos minučių ir tikrai pristatys labai svarbius projekto rezultatus. Manau, kad pagrindinis ES turtas yra jos piliečiai. Mes visi turime dirbti kartu ir turime suteikti galimybės kiekvienam asmeniui, įskaitant ir pagyvenusius žmonės, išnaudoti savo potencialą ir kiek įmanoma labiau prisidėti tiek ir prie e, visuomenės klėstėjimo, tiek ir prie darbo rinkos funkcionavimo. Komisija visada daug dėmesio skiria e, darbuotojų, visų darbuotojų sveikatai ir geroviai ir taip pat nori užtikrinti, kad profesinis gyvenimas tęstusi ilgiau ir būtų sveikas. Tai yra susiję su 14 e, 20 metų laikotarpio um, strategija skirta sveikatai ir saugai darbe. Ir vienas iš pagrindinių jos prioritetų yra uh, pagyvenę darbuotojai. Labai džiaugiuosi, kad konkretus veiksmai jau yra įgyvendinami. Jie apima įvairią veiklą, kuri vykdoma. Um, gyveninančios bandomosius projektus yra keičiamasi gerąją praktiką, kaip būtų galima pagerinti darbo sąlygas, taip pat skatinamos reintegracijos priemonės. Ir Taip pat laikotarpiu nuo 16 iki 17 metų buvo įgyven, yra įgyvendinama speciali kampanija skirta sveikatai e, pagyvenusių žmonių sveikatai darbo vietoje. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti, kad žmonės galėtų e, dirbti, dirbti ilgiau, būti sveikesni, tai taip pat ir jie susijęs su produktivumu ir viešųjų finansų pro, e, tvarumu. Labai svarbus E, aspektas yra darbuotojų sauga ir sveikata ir jis yra susijęs su ES soci... socialinių teisų ramščiu. Labai svarbu neatsilikti nuo besikeičiančios visuomenės ir nuo besikeičiančio e, darbo e, rinkos pasaulio. Šie klausimai visada buvo kertinis ES socio, socialinės politikos akmuo ir E, tikrai visada atsidurdavo diskusijų centre. Noriu pabrėžti, kad šie klausimai turi būti sprendžiami holistiškai, taip pat bendradarbiaujant ir apjungiant e, skirtingas, tačiau susijusias politikos rytis. Labai svarbu, kad pagrindinės suinteresuotos šalis taip pat intensyviai įsitrauktų į tuos procesus ir Norėčiau baigti savo trumpą pasisakymą pabrėždama, kad gera sveikata ir sauga darbe yra, yra svarbi ne vien tik tam, kad darbuotojai galėtų ilgiau dirbti. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, kad darbuotojams išėjusi pensija, jie vis dar galėtų džiaugtis gera sveikata. Ačiū. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį EU OŠA agentūros atstovui. Ačiū labai, gerbama pirmininkė. Norėčiau jūsų nariams priminti, kad 12 metų pabaigoje jie priėmė sprendimą pagerinti jau galiojančių rekomendacijų gyvendinimą, keitimąsi gerąją praktiką ir taip pat tyrinėti e, būdus, kaip būtų galima pagerinti visų darbuotojų saugą ir sveikatą. Taip pat norime pagerinti e, informacijos surinkimą, kalbant apie mm, šios strategijos įgyvendinimą valstybėse narėse. Norime taip pat pateikti rekomendacijas dėl politikos įgyvendinimo šioje srityje. Tai yra susiję ir su um, keitimusi gerąją praktiką įmonių lygmenių bei kitais aspektais. Turint omenyje šios tikslus, agentūra įgyvendino ilgą trijų metų projektą ir jis apėmė skirtingus tyrimo metodus. Uh, bandant išanalizuoti situaciją skirtingais lygmenimis. Visų pirma, buvo bandama išsiaiškinti, kokia yra e, dabartinė situacija susijusi su mokslu, su žiniomis ir kaip tas mokslas yra taikomas. Ir buvo parengta įvairių politikos iniciatyvų, buvo bandama analizuoti, kaip jos buvo panaudotos praktiškai, kaip jos buvo įgyvendintos ir kaip tos įgyvendintos politikos ir strategijos realiai yra mm, įgyvendinamos darbo vietoje, e, kokį poveikį patiria ir darbuotojai, ir darbdaviai. Tad tyrimo metu daugiausia dėmesio skirta buvo trims klausimams. Visų pirma, senėjanti darbo jėga, e, sveikata ir sauga viso gyvenimo metu. Taip pat e, rehabilitacijos aspektai bei sugrįžimas į darbą. Buvo pabrėžti ir lyčių aspektai. Ir turiu pasakyti, kad projektas buvo sukonstruotas tai, kad buvo ne vien tik e, renkama reikalinga informacija susijusi su tais tikslais, tačiau buvo norima pasiekti kažkokio tai poveikio atliekant pačius tos tyrimus. Buvo taip pat organizuota 20 seminarų 10 ES valstybių narių. Dalyvavo keli šimtai uh, narių tose seminaruose, iš įvairių suinteresuotų šalių, socialinės e, srities atstovų, praktikų ir taip toliau. Tai buvo tikrai puikiai galimybė visiems susėsti prie bendro stalo ir aptarti tuos svarbius klausimus. Buvo e, taip pat e, atlikti interviu su 80 specialistų, praktikų, skirtingose valstybėse narėse buvo bandama išsiaiškinti, kaip praktikoje yra taikomos jų žinios Taip pat dešimtyje šalių buvo apklaustos mažos bei vidutinės įmonės, darbdaviai, darbuotojai, atstovai, kurie turėjo galimybę taip pat susitikti, aptarti jiems kylančius iššūkius, motivaciją ir kliūtis, su kuriomis susiduria. Taip pat vyko ir suinteresuotų šalių seminaras, jame dalyvavo šimtas dalyvių, taip pat dalyvavo ir kai kurie jūsų komiteto nariai bei nepriklausomi ekspertai, kurie pristatė savo nuomonės susijusias su tyrimo rezultatais. Ir trumpai pristatysiu tai, ką sužinojome įgyvendinę šį projektą. Tai taip pat yra pateikta, ta informacija yra pateikta ataskaitoje, kuri buvo parengta. Buvo parengta 31 išsami konkrečiai šaliai skirta ataskaita Ir ten buvo pateikti pagrindiniai statistiniai duomenys, demografiniai duomenys, e, taip pat buvo apibrieštas kontekstas susijęs su socialinėmis apsaugos sistemomis, ekonominė situacija. Manau, tai taip pat padeda suprasti um, politikos krypčių įgyvendinimą. Taip pat buvo atlikta politikos strategijų analizė. Um, Buvo atlikti interviu su ekspertais, organizuoti seminarai ir galiu pabrėžti, kad per keletą pastarųjų metų visos valstybės narės reformavo savo pensijų sistemas arba reformuoja jas šiuo metu. Taip pat ketinama padidinti e, pensinį amžių iki 65 ir daugiau metų. Kai kuriuose šalise buvo imtas atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti saugą ir sveikatą darbę ir tinkamas darbas sąlygas taip pat užtikrinti, kad e, pensinio amžiaus ilginimas nepakenktų žmonėms ir jų gyvenimo kokybei. Matome, kad veiksmingiausios strategijos yra tos, kurios apima skirt keletą skirtingų sričių, tokias kaip užimtumą, sveikatą, švietimą, teisingumą ir taip toliau. Ir mūsų tyrimė taip pat pastebėjome, kad tik keletoje valstybių narių yra tokia suvienodinta politikos sistema, kuri padeda spręsti su darbo jėgos senėjimu susijusias problemas. Paprastai ta politika yra susijusi su um, užimtumo aspektais. Ir daugiau dėmesio yra skiriama gebėjimui dirbti, o mm, um, nes, nesikoncentruojama į kažkokius tai neigiamus aspektus. Uh, Matėme kitų įvairių pavyzdžių, e, kaip yra koordinuojama ta veikla. Pavyzdžiui, Suomijoje yra kažkokia tai centrinė institucija, kitose valstybėse narėse yra keletas koordinuojančių institucijų. Buvo atlikta ir konkrečių atvejų tyrimų, buvo analizuotos valstybės narės, jų situacija, e, kalbant apie reabilitaciją ir sugrįžimą į darbą. Ir kalbant apie procedūras, kurios padeda grįžinti žmonės į darbą. Uh, E, po, pavyzdžiui, lygos, neįgalumo ir panašiai. Turiu pasakyti, kad nustatėme, jog netinkamo sugrįžimo į darbą procedūros e, neretai lemia įvairias problemas, ankstyvą išeimą į pensiją ir taip toliau. Taip pat tyrimas rodo, kad mm, e, su profesiniu ūkdymu susijusi reabilitacija duoda uh, E, didžiausia sėkmė, ypač jeigu yra įgyvendinama kuo greičiau po lygos, tai yra per šešis mėnesius, nes kuo ilgiau asmo lieka namuose, tuo mažesnės jo galimybės yra sugrįžti į darbo vietą. Ir, kaip jau minėjau, kai kuriuose šalise daugiau yra koncentruojamas į galėjimą, gebėjimą dirbti, o ne į neįgalumo aspektus, taip pat bandama atsižvelgti į konkrečius darbuotojo ar ligonio poreikius, e, bandama atsižvelgti į, į motivaciją, darbo sąlygas ir taip toliau. Suprantu, kad mažoms bei vidutinėms įmonėms tam tikrus aspektus sudėtingiau įgyvendinti, tačiau radome teigiamų pavyzdžių susijusių su techninė pagalbą, pavyzdžiui, kurie padeda įgyventi tos veiksmus šioje grupėje. Taip pat pastebėjome ir inovatyvių darbo praktikų, taip pat atlikome interviu su darbdaviais, atstovais, žmogiškų išteklių specialistais ir teiravomės apie jų taikomas praktikas darbo vietoje, skaitant e, tam tikrą gairių suteikimą, priemonės, kurios yra naudojamos ir galime daryti išvadą, kad nemažai mažų, mažų bei vidutinių įmonių dėje nesprendžia tų klausimų, o tos įmonės, kurios supranta, kad tai yra svarbios rytis, dėje neretai neturi finansinių ir žmogiškųjų išteklių spręsti tas problemas. Mažose bei vidutinėse įmonėse priemonės dažniausiai yra ad hoc pobūdžio, tokios reaktyvios, nėra pagrystos ilgalaikę politiką kalbant apie mikro įmonės, čia yra itin svarbus vadovo vaidmuo. Tačiau tikrai radome nemažai ir gerosios praktikos pavyzdžių e, susijusių su veiksmų skatinimu tokio pobūdžio įmonėse. Dažniausiai tai yra susijęs su kažkokiamis paramos schemomis, konkrečiam sektoriui skirtomis finansavimo schemomis ir taip toliau. Bandėme analizuoti, ką dar būtų galima nuveikti šioje srityje ir Apibendrindamas galiu pasakyti, jog matome tikrai nemažai skirtumų tarp valstybių narių, kalbant apie demografinę plėtrą. Kai kuriuose valstybėse narėse darbo jėgos senėjimas lėtėja, kitose priešingai, kaip tik spartėja, įtaką daro ir socioekonominės sąlygos, ekonominis nuosmokis ir taip toliau. Kalbant apie socialinės pagalbos sistemas, pensijų mokėjimą, Dažniausiai politika yra sukoncentruota į, į paskatų teikimą darbuotojams, kad jie įdarbintų, pavyzdžiui, pagyvenusius ar neįgalius darbuotojus, tačiau nėra pakankamai dėmesio skirtoma, skiriama darbo sąlygų gerinimui. Manau, kad yra tikrai nemažai ir gerų pavyzdžių, tokių kaip Suomija, Niderlandai, Norvegija, Austrija, Vokietija, tikrai būtų galima iš tų šalių pasimokyti. Kokie šio tyrimo rezultatai? Akivaizdu, kad reikia gerinti prevenciją visose e, srityse. Reikia užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama tiek ir į vyresnio amžiaus, tiek ir į jaunų darbuotojų poreikius. Reikia konkrečių priemonių, kurios atsižvelgtų į diversifikuotus darbo jėgos poreikius, e, kad būtų atsižvelgiama į amžių, su lytimi susijusius aspektus reikia ir rizikos valdymo e, priemonių, prevencijos priemonių, e, reikia kitų elementų, kurie padėtų valdyti situaciją. Reikėtų daugiau dėmesio skirti mažoms bei mikro įmonėms, rengiant tiek ir įvairias iniciatyvas, tiek ir įgyvendinant uh, įvairias priemonės, įtraukiant darbuotojus į tų priemonių įgyvendinimą. Ir reikia taip pat tokių politikos skripčių, kurios apimtų keletą, keletą svarbių sričių. Tad Tad e, taip pat norėčiau dar sugrįžti prie tos uh, specialios kampanijos, kurį gyvendinama jau dviejus metus. Ji pavadinta sveika darbo vieta visų uh, įvairaus amžiaus darbuotojams. Ir tai tikrai gana sėkminga kampanija. E, ši tema e, kampanijai buvo pasirinkta po Europos parlamento sprendimo. Ir e, šio mėnesio pabaigoje pristatysime projekto rezultatus suinteresuotiems asmenims, juos bus galima parsisiųsti ir iš mūsų interneto svetainės. Taip pat parengėme ir specialų internetinį e, gidą, e, kuris yra, susi... kuris yra išverstas į oficialias ES valstybės, na, e, kal, valstybių narių kalbas ir tą priemonę galima pasinaudoti siekiant mm, pagerinti darbo sąlygas darbo vietoje. Tai ten taip pat yra pateikti įvairūs informaciniai šaltiniai ir šio tyrimo rezultatai bus taip pat pateikti e, e, tam tikro pristatymo metu. Bus e, pateiktos įvairios skaidrės, taip pat ir internetu galėsite rasti informaciją ir pažiūrėti, pavyzdžiui, kaip jūsų šaliai sekasi šioje srityje palyginti su kitomis valstybėmis narėmis. Tad tiek trumpai būtų apie šią svarbę temą, dėja laiko neturėjau daug. Tikiuosi, kad dar turėsiu galimybę čia sugrįžti ir pakalbėti apie šią svarbę parlamento iniciatyvą. Tikiuosi, kad jums rezultatai, tyrimo rezultatai pasirodys įdomus. Ir juos galėsite panaudoti savo darbe. Ačiū, man atrodo, kad tikrai susidarėme puikų įspūdį apie tą atliktą projektą. Dabar žodis ponui Kristensenui. Like Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti Viljamui Kobertui už pristatymą ir Šiaip norėčiau padėkoti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai už nuveiktą didelį darbą šioje srityje, prisidedant prie to, kad Europoje būtų kūriamos saugesnės darbo vietos. Kaip žinote, Europos parlamentas labai vertina jūsų darbą, tvirtindami šį dokumentą, dėl kurio aš buvau pranešėjęs, Europos parlamentas įsipareigojo e, gerinti darbuotojų saugą. Mes e, manome, kad e, reikia skatinti darbuotojų saugą ir sveiką senėjimą ir e, prašome komisijos, kad būtų imtasi tinkamų, tinkamos politikos, tinkamų priemonių tam pasiekti. Taip pat ir valstybių prašome, kad būtų stengiamasi imtis rehabilitacijos ir integracijos projektų ypatingai kalbant apie senesnių vyresnių darbuotojų sveikatą. Buvo labai įdomu paklausyti apie pilotinį projektą ir e, tik galiu paskatinti ir komisiją, ir e, valstybės narės klausyti jūsų patarimo ir toliau e, dirbti. Ačiū. Pirmininkė, atsiprašau. Dar jums suteiksiu žodį, ponė Jeslovėcka. Dėkoju už pranešimą. Man atrodo, turint omeny demografinius pokyčius ir demografinės problemas, e, šis projektas yra labai svarbus, ypač kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės. Jūs e, sakėte, kad tada, kai tada, tos atvejuose, kur nėra rasta geriausių sprendimų, tiesiog trūksta e, finansavimo. Tikrai manote, kad yra tokia priežastis, kad užtektų tik tai rasti finansavimą? Ir antras klausimas. Ar valstybės narės dalyjasi patirtimi? Jūs paruošite gairias, tai yra puiku, bet būtų labai gerai, jei ne tik valstybės narės šios gairias pasiektų, bet taip pat ir įmonės. E, ar galėtumėte pateikti konkretų e, pavyzdį, kuris, pavyzdžiui, pasiteisintų visose valstybėse narėse? Dėkoju iš anksto. Pirmininkė, gal, galima būtų tikėtis atsakymo iš OŠA agentūros atstovo. Dėkoju už komentarus, dėkoju už klausimus. Vienas iš privalumų Europoje yra būtent tai, kad padėt, yra visokiausių skirtingų situacijų, padėčių, ypatingai šiaurėje, šiaurinėse šalyse jau senai pradėta imtis priemonių susijusių su vyresnių darbuotojų sveikata 80-metyje, e, suteikia e, galimybę mokytis, pavyzdžiui, ten matome įvairiausių e, pavyzdžių, kaip yra koordinuojamas priemonės, koordinuojama politika tam, kad pasiekmėm sėkmingos rehabilitacijos ir grįžimo į darbą, reikia veikti kartu neužtenka vien tik nuspręsti, ar žmogus tinka ar netinka dirbti, bet reikia taip pat užmėgsti ryšį su darbdaviu ir išsiaiškinti, kaip galima būtų pagerinti aplinką, kad darbuotojas galėtų dirbti. Nes kalbame ne tik tai apie jo produktivumą, bet ir apie jo sveikatą. Ir labai naudinga atsižvelgti į tinkamus pavyzdžius, kaip buvo imtasi priemonių, kaip buvo priimtos mm, e, finansavimo schemos tokiems problemams spręsti. Aš... Ačiū dabar žodis poniai McIntyre. You, Ačiū pirmininkė. Tai tikrai labai svarbi tema ir labai gaila, kad neturime pakankamai laiko, kad visi galėtų pasisakyti. Man atrodo, kad darbdaviai turi, yra tiek pat atsakingi už e, vyresnių darbuotojų saugą ir sveikatą, ne tik tai už jaunų, nes jie yra visų darbdaviai, bet man atrodo, kad sauga ir sveikata neturėtų būti dingstis atsisakyti įdarbinti vyresnių e, žmonių. Mes nevykdome atski, atskiros rizikos vertinimo vien tik vyresnio amžiaus žmonių darbo vietoje. E, e, tikriausiai daug kas iš mūsų, nes neketina išėti pensiją 50 ar 60, visi jaučiame sveiki, tvirti ir žinau, kad Junktinėje karalystėje buvo padarytas e, tyrimas, kad 60 procentų e, žmonių vyresnių negu 50 amžius sako, kad jie dar niekada nebuvo tokios geros sveikatos. Tai čia yra toks ir požiūrio e, klausimas. Manau, kad reikia rasti tą pridėtinę vertę, kurią ES gali įnešti tam, kad e, ir darbdaviai, ir vyresni darbuotojai galėtų pasinaudoti e, vyresnių darbuotojų dalyvavimu darbo rinkoje. Dėkoju, poniai McIntyre. Visiškai pritariu. Iš tiesų, demografiniai pokyčiai ir problemos, jas reikia spręsti ir norėčiau paprašyti, kad skirtume vieną posėdį demokratiniams pokyčiams, tam, kad apie šią problemą pakalbėtumėm iš įvairių požiūrio taškų. Taip, sako pirmininkė, puikiai mintis. E, mes žadame svarstyti šį klausimą savo posėdėje. Priimame kolegės pasiūlymą. Pabandysime rasti datą ir kalbėtojus ir surašyti klausimus, kuriuos galėtumėm aptarti komiteto posėdyje. Bet šiandien diskusija baigta jei neprieštaraujate, nes reikia eiti prie kitų klausimų. Dėkoju. Vienas pasiūlymas. Demografijos rytėje dirbu labai senai. Gal būtų praktiškiau šį posėdį surenkti su eko, ekon komitetu. Pagalvosime, sako pirmininkė tikrai galima būtų surenkti įdomų jungtinį posėdį, nes tai tikrai svarbus klausimas. Svarbus ir jaunesniems, ir vyresniems. E, kaipgi rasti vietą darbo rinkoje visiems. Kągi, dabar balsuosime. Ar turite korteles? Pradėsime. EGF byla dėl II e, degalų Estijoje, kas už, kas prieš. Taip, balsuosime elektroniniu būdu. Pradame balsuoti, baigiame balsuoti. Okay. Uh, and the vote is closed. Balsavimas baigtas. Vienu per daug iš EPP frakcijos. Okay. 44, 44 už 6 prieš. Taigi, toliau periname prie Europos aviacijos strategijos. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 14 pakeitimas. Atkrenta. Taigi viskas, kad toliau yra atkrenta Pirmoji A pastraipa, 26 pakeitimas. Siūloma balsuoti dėl skirų dalių. Socialdemokratų frakcija to paprašė. Stresses that the aviation sector competition between them. Šios žodžius, kas už, kas prieš, susilaikė. Gal atmesta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt penktasis pakeitimas. Pusapio gale, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 pakeitimas atkrenta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 82 pakeitimas, kas už? Su žodžiais including the denial or withdrawal of landing rights. Including the denial or withdrawal. Kas už, kas prieš, kas susilaikė Man atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime. 82 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 65 pakeitimas kas už? Ne, pasiteisiu pirmininkė. 80 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 80 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 80 pakeitimas, 82 pakeitimas, sako pirmininkė. Ne, toliau, 87, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 88, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 99 pakeitimas, kas už. A, čia yra teikiamas e, žodžių pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Man atrodo, bet gal pasitikrinkime. Šimtasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, šimtas pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas antrasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime 102 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 103 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 104 pakeitimas kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. 104 pakeitimas. Galite balsuoti, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ta dabar aiškiai matau. P kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 112 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 113 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 118 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. S kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas, dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pakeistos nuomonės projekto. Prašau balsuoti. Ponas Kaza nebalsuoja. Gerai. Tuomet balsavimas baigtas. 46 už, 6 prieš. Dėkoju Jums už darbą. Toliau perėmėme prie nuomonės projekto dėl vidaus vandenų laivybos ryties profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. A kompromisas. Pasitikrinkime. Gerai, 65 pakeitimas. Tikriname. Balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkim. H kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, reikėtų pasitikrinti. Taigi balsuojam elektroniniu būdu dėl į kompromiso. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 51 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septyniasdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Šešioliktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 11, 11 e, pastraipa, 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 20 pakeitimas, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 21 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jo kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname 76 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septyniasdešimt septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. M kompromisas, kas už, susilaikė, o atsiprašau, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 84. kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 84. pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 86, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 88, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 87. kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 89. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 90. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 91. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 92, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31, kartu su žodiniu pakeitimu, siūloma pakeisti žodį minimum žodžiu required, minimalus pakeisti žodžiu uh, reikalingas, būtinas. Niekas neprieštaravė, gerai balsuojame tuomet. 31. kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 31. pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 93. kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 95 pakeitimas, a, nenorit, kad pasitikrintume, gerai, 94 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau, ką jūs sakote? Patvirtinta. Toliau 95. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 96. pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 pakeitimas ir 99 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime 33 ir 99 pakeitimai, dėl jų balsuojame kartu, balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34 ir 100 pakeitimai, kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname. 34 ir 100 pakeitimai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 104, kas už, kas prieš. Ah, ne, pasitaisiu pirmkį, jis atkrinta. Taigi toliau 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Toliau 100. Šimtas šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė 37 pakeitimas buvo atsiimtas, todėl mes ir perėjome iš karto prie 106 pakeitimo. Dar kartą balsuojame, kas už 106, kas prieš. Pasitikrinkime. 106 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu dėl 106 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas. 38 pasiteisiu pirmininkė, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimtasis ir šimtas vienuoliktasis pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Bevelėčiau pasitikrinti. Taigi 40 ir 111 pakeitimai. Balsavim, balsavome, viskas balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. 113, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 43 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 44 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 45 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, 45 pakeitimas. Balsuojame. Elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46. kas už, kas prieš, Patvirtinta ar atmes... susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Trečiasis pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas, kas už, kas prieš, sus, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 58 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 27 konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, 64 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. 64 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. Dabar antroji dalis. Ji buvo simta. Taigi dabar perėmė prie 11 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Lin Boylan pakeitimas, 11 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 39 už. Dabar balsuojame dėl pakeisto nuomonės projekto. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už 8 prieš. Ir galime pasveikinti Lynn Boylan. kolegos. Dabar pereiname prie ponios Melan pranešimo. Jo pavadinimas ES galimybės gerinant prieigą prie vaistų. Toks šio nuomonės projekto pavadinimas yra tik viena politinė frakcija, kuri palaiko mm, kompromisinius pakeitimus. Tad komitetas turi nuspręsti, ar balsuosime dėl to, ar ne. Galbūt balsuokime elektroniškai, primdami šį sprendimą. Balsavimas pradedamas. Yra itin daug kompromisinių e, pakeitimų pasiūlyta ir tik kelis iš jų palaiko viena politinė frakcija, FDD. Tad turime balsuoti dėl to, ar turime balsuoti. Norėčiau kai ką pasakyti, nors mano frakcija ir nepasirašė, e, nepa, neparengė nei vieno kompromiso ar pakeitimo, tačiau gali būti ir taip, kad balsuosime teigiamai dėl vieno ar kito pakeitimo. Tad, manau, būtų tikrai demokratiškas metodas balsuoti dėl tų kompromisinių pakeitimų. Ar tam pritarė kitos frakcijos, klausė pirmininkė. Taip. Tada galėsime balsuoti dėl šių pakeitimų. Pradėkime nuo D kompromiso, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, nėra aišku. Koks balsavimo rezultatas, atbalsuokime elektroniškai. Dėl 19 pakeitimo dabar balsuojame. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. E, sekretariato atstovas teigia, kad reikėtų pakartoti balsavimą dėl 19 pakeitimo, nes nebuvo aiškus rezultatas. Balsuojame dėl 19 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. That one is adopted. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar pereiname prie 58 pakeitimo, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Panašu, kad ir šiuo atveju teks balsuoti elektroniškai. Dėl 58 balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar balsuojame dėl E kompromiso, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Dabar 22 pakeitimas, kas už. Ne, vis dėlto atkrenta šis pakeitimas. 27 pakeitimas, dėl jo balsuojame, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Galbūt pastikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip, atmestas šis pakeitimas. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. F kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Man atrodo, kad rezultatas buvo gana aiškus. Tačiau jeigu pagėdavote, galime balsuoti elektroniškai dėl F kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Ne, vis dėlto jis atsiimtas. Ta 34 pakeitimas dabar. Balsuokime dėl 34-ojo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 35. Pakeitimas dabar. Kas balsuojate už? Kas prieš? Ar yra susilaikiusi jų? Atmesta. 38. Pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Tad galime dabar pereiti prie kompromiso G. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Keturiasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 47 pakeitimas dabar, kas balsuoti už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Keturiasdešimt aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 49 dabar kas balsuoti už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 50 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 56 dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta į kompromisas. Panašu, kad reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 37 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 37 pakeitimas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar į kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl J kompromiso. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmestas. Šis pakeitimas, dabar 60 pakeitimas. 60 pakeitimas, kad balsuojate už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 65. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ką kompromisas? E, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl L kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 71 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar balsuokime dėl M kompromiso, kas už, Dabar 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 74. Pasitikrinkime dėl 73. Pakeitimo balsuokime elektroniškai. Balsuojame dėl 73. pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. kadangi atkrito nemažai pakeitimų, periname tiesiai prie 83-ojo, 7-ame puslapyje. Balsuojame dėl 83-ojo pakeitimo. Tada 83-asis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dėl 83 pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar A kompromisas. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar šeštasis pakeitimas, balsuojame dėl jo, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt šeštasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. B kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar C kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar vienuoliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septynioliktasis pakeitimas, dėl kurio balsuojame. kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 18 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Matau, kad pranešėja norėtų pasisakyti žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau be abejo padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems, kas uh, labai ramiai rengia šį pranešimą, kuris yra labai techninio pobūdžio. Ir nuomonės projektas taip pat yra labai techninio po, pobūdžio. Aš norėjau da, tikrai neutraliai nagrinėti da, visus šios klausimus. Buvo patekti 85 pakeitimai ir tie pakeitimai patobulino. Ba, tekstą, o, o tai nebuvo lengva padaryti. Ir aš dėkoju visiems, kas dalyvavo šešėlinių pranešėjo susitikime. Ir mes sugebėjome atsižvelgti 90 procentų visų patektų pastabų. Man labai gaila dėl rezultato, Ir aš reaguosiu į tai ir žinau, kad ir kolegos darys tą patį. Ir iš esmės aš tai turiu pasakyti, kad aš esu labai rami po šio balsavimo. Jūs žinote, kad vis daugiau žmonių nebetiki Europą ir mūsų komitetas neteiks nuomonės atsakingam komitetui. Ir norėčiau Jums priminti, kad mes esame socialinių reikalų komitetas. Prieiga prie vaistų yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir nors aš esu rami, aš nesu nu visiškai nusivylus, esu tik tai nuliūdus, uh, Ir galima tik taip gailistauti, kad įvyko toks e, maskaradas. Nepaisant to, kad mes tikrai dirbame labai rimtai ir aš labai gerbiu visus, kas padėjo man. Dėkuoju. Yes, to... Ačiū, ponas Kasa paprašė žodžio. Galbūt būtų galima perti tiesiai prie balsavimo dėl kitos nuomonės, tai yra uh, pono Pirinskio pranešimas. Ir dėl jo dabar kaip tik ir balsuosime. Pradėsime nuo pirmojo kompromiso. Kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Yra pažymėta, kad dėl trečiojo kompromiso norėtume balsuoti elektroniškai. Kviečiu kolegas atsistoti. Agnes also eh, will stand up. It's eh, enough to... Taip, pakankai atsistojo, kad balsuotum elektroniniu būdu dėl trečio kompromiso. Pradėkime balsuoti dėl trečio kompromiso. Ponas Perinskis irgi mato, kad jau balsuojame. Vis dar galima balsuoti dėl trečio kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas už prieš susilaiko. Atsiprašo pirmininkė, nežinau. Dar kartą balsuokime elektroniškai. 15 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta dviejų balsų persvara. Aštuonioliktas pakeitimas už prieš susilaiko. Reikia patikrinti ir šį pakeitimą. Balsuojame. Baigiame balsavimą. EPP vienu per daug. Dabar gerai? Taip. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devinioliktas. Sprašau, 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 32 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 33 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 34 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 42 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 43 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 44 už, prieš, susilaiko priimtas Regis reikės balsuoti elektroniniu būdu. 44 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 45 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 46 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 47 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 49 už, prieš, susilaiko atmestas, 50 už, prieš, susilaiko priimtas, 52 už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 55 už, prieš, susilaiko priimtas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 61 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. 61 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 62 už, prieš, susilaiko priimta. 63 už, prieš, susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 65 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 60. Patikrinkime 67 pakeitimą, nebuvo aišku. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 68 už, prieš, susilaiko atmestas. 69 už, prieš, susilaiko priimtas, 70 už, prieš, susilaiko priimtas, 72 už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad priimta. Patikrinkime 72. Pradedame balsuoti elektroniškai, baigiame balsuoti. Priimta. 73 už, prieš, susilaiko, atmestas. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Prašome balsuoti elektroniniu būdu prašyčiau, kad būtų balsuojama elektroniniu būdu dėl visos nuomonės, dėl viso dokumento. Daugiau nei 40 prašančių balsuosime dėl pakeistos nuomonės. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. 43 balsai už, 2 prieš. Pone Perinski, dėkoju už šį dokumentą. Balsavimas baigtas.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 Okay, uh, we proceed with... Kągi, svarstysime devintą darbos arkės klausimą - Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą. We'll wait for. Palauksime, kol salėje bus ramiau. Pono Hendel dar nėra, todėl norėčiau suteikti žodį. Poniai Soidorovai. Madam Soidorova, the... Pone Soidorova, galite pasisakyti. Na paní předsedkyně, já jsem tedy očekávala, že... Dėkoju, pirmininkė. Tikėjausi, kad ponas Hendelis pranešėjas tars įvadinius žodžius, bet aš kaip šešėlinė pranešėja pristatysiu šį dokumentą EPP vardu. Mano nuomonė, e, kolega Hendelis labai aiškiai aprašo dabartinę situaciją Europos kvalifikacijos kelimo sistemos silpnasias ir stipresias vietas. Ir taip pat ragina komisiją aktualizuoti sandarą, atnaujinti sandarą. Europos kvalifikacijos sandara yra labai svarbi ir piliečiams, ir visai Europos Sąjungai, taip pat ir mūsų darbo rinkai. Kvalifikacijų sandara taip pat labai svarbi švietimo sistemos reformai. Svarbi tam, kad sukurtume bendrą Europos, vieningą Europos švietimo erdvę. Iš principo kvalifikacijos sandara įvykdo šią, šį tikslą, bet manome, kad reikia ją atnaujinti ir patobulinti tam, kad tikrai būtų įgyvendami visi mūsų lūkesčiai. Europos komisija pateikė pasiūlymą, kuris mano nuomonė yra labai neprastas ir pranešėjas taip pat atsižvelgia į e, šį pasiūlymą. E, E, pakeitimų ir atnaujinimų tikslas yra taip pat ir paskatinti judumą. E, manome, kad švietimo sistemoms bus labai naudingi atnaujinti kvalifikacijos standartą ir sandarą. E, apie tai reikia kalbėti ir paminint užimtumą. Ir kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ponas Hendris ir apie tai rašo pranešime. Mano nuomonė, mūsų kolegos pranešimas yra puikus pagrindas toliau tęsti diskusijas ir mano nuomonė, turėtumėm labai gerai pagalvoti apie tai, ar nevertėtų reguliariai atnaujinti kvalifikacijų sandarą. Manau, kad galima pateikti pakeitimų šiam dokumentui, mes lauksime pakeitimų. Gerbiami kolegos, džiaugiuosi, kad svarstysime šį dokumentą. Bet norėčiau pasakyti, kad Europos mokymos visą gyvenimą kvalifikacijų sandara yra e, įgūdžių, taip vadinamas įgūdžios darbo atvarkės dalis mano nuomonė, tai yra tikrai puikus įnašas į gerinant judumo, užimtumo, darbo rinkos situaciją. Tai yra geras, konkretus instrumentas ES. E, jį panaudoja, jį gyvenime galėsime pagerinti padėtį ES. Džiaugiuosi šio dokumentu, džiaugiuosi e, svarstymais ir lauksime pakeitimų. Ačiū. Ačiū, aš pati tarsiu kelis žodžius. E, kelios valstybės narės yra nepatenkintos. kvalifikacijos sandara. Ir kai kurios šalis e, nepateikė savo nacionalinių e, kvalifikacijų sandaros. 2008-aisiais buvo paprašyta iki 2010-ųjų tą padaryti, bet kai kurios jų nepateikė net iki šiol. Taigi, manau, kad reikėtų staptelti, jeigu norime. E, praturtinti šį dokumentą naujais aspektais, reikėtų sulaukti visų. Turiu kelis klausimus komisijai. Kaip traktuoti kvalifikaciją e, įgautą neformaliai? E, reikia rasti būdą, kaip patvirtinti ir pripažinti tokią kvalifikaciją, ir norime sužinoti, kokiu žingsniu žada, kokiu žingsniu žada žengti komisija šioje srityje. Tikimės kitokių naujų žingsnių, kai kurios šalys e, sukūrė prieigos politiką, galbūt galima iš jų pasimokyti. I, Neformalus mokymasis nėra susijęs su kval, dabartinė kvalifikacijų sandara. E, ir nacionalinėje sistemoje dažnai jisai ignoruojamas. Tačiau toks e, mokymasis yra labai dažnas ypatingai žemesniuose socialiniuose sluoksniuose. Ir jeigu mes norime e, didesnės įtraukties ir judumo, reikia į tai atsižvelgti. Taip pat man įdomu, kaip komisija žada apibūdinti mokymosi rezultatų, e, ne, nepadidindama e, valstybių narių e, administracinės naštos. Mokymasis ir jo rezultatai yra labai svarbu svarbi apibrieštis, reikia įtraukti visas, visą įmanomą mokymąsi rezultatus, ruošimą, profesionalų ruošimą. Taigi tiek norėčiau užduoti, tiek klausimų norėčiau užduoti. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Pone Sitanska yra kita šešėlinė pranešėja. Žodis jums. Visą chcem padėkovat spravodajcovi za navrh tekstų rezoliucijų. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą rezoliucijos e, tekstą ir taip pat už klausimo tekstą. Aš džiaugiuosi, kad mes e, šiame dokumente kalbame ne vien apie ES piliečius, bet ir apie trečiųjų šalių piliečius ir būtinybę pripažinti jų kvalifikacijas. Ir taip pat kalbame apie tai, kad būtina paspartinti pri, kvalifikacijų pripažinimo procesą. Tai būtų labai aktualu mums plėtojant santykius su kuriomis trečiosiomis šalimis, ypač, pažiūrėjau, su Ukraina. Be to, reikėtų, kad užtikrinti, kad mums būtų patiktas aiškus atsakymas į techninius klausimus, kurie patenka į komisijos uh, kompetenciją. Pavyzdžiui, kaip komisija ketina spręsti situacijas, kurios susidaro kai kuriuose valstybėse narėse dėl jų ypatumų. Ir mums tikrai būtų pravartu sužinoti konkrečius atsakymus iš šios klausimus. Dėkoju. Pone Weber. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Jei aš gerai supratau, mes atskirai kalbėsime ir apie kiekvieną, apie kiekvieną klausimą atskirai, apie kiekvieną rezoliuciją atskirai. Mes taip darome dėl procedūrinių klausimų, bet iš esmės visi suprantame, kad tie klausimai ir rezoliucijos yra tarpusvėje susiję. Ir kaip jūs ir sakėte, pirmininkė, mums būtų tikrai labai įdomu sužinoti, kaip komisija valstybės narės traktuos neformalųjį ūkdymą, nes jei mes kalbame apie naujų įgūdžių darbo tvarkę, o, tai, o ji yra nepaprastai svarbi, būtina atsižvelgti neformalų ūkdymą ir da, mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaroje. Todėl manau, kad da, tai turime paminėti ir mūsų rezoliucijos projekte. Kartu suprantame, kad šis klausimas yra kur kas sudėtingesnės. Kalbame apie ES darbo rinką ir galvome apie tai, kaip e, Europos darbo rinka e, yra susijusi su trečiųjų šalių darbo rinkomis. Nebijoju, kad e, pakeitimuose tikrai nemažai dėmesio bus skirta šiems dalykams. Dėkuoju. Kuo Pimenta Lopes, jo nėra, niekas jam jo nepavaduoja. Ne, gerai, tuomet ponia Ždanoka, prašau, žaliųjų atstovė. Ačiū pirmininkė. Mes visiškai pritarėme tam, ką siūlo pirmininkė, formuluodama šį klausimą. Europos kvalifikacijų sandaros tikslai nėra dar pasiekti ir todėl šią sistemą reikia peržiūrėti, atsižvelgiant į naują tarybos rekomendaciją. Visiškai pritariu tam, ką pasakė, ką tik pasisakė kolegos. Iš tikrųjų, reikia da geriau pabrėžti klausimus susijusius su formaliuoju ir neformaliuoju mokymusi. Dar vienas dalykas yra tas, kad ši kvalifikacijos sandara turėtų atsižvelgti į patys į darbo rinkose. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, ir mano šalyje mes rengiame rinkodaros specialistus, teisininkus. O tuo tarpu mums trūksta inžinierių, programuotojų ir kai kurių kitų specialybių specialistų. Aš manau, kad mes turime derinti nacionalinės ir europinės priemonės tam, kad užtikrintume, jog mūsų švietimo sistema labiau atsižvelgtų į darbo rinkos poreikius. Aš taip pat dirbu ir peticijų komitete ir todėl turiu pasakyti, kad mes gauname daug peticijų dėl kvalifikacijų pripažinimo. Ypač iš rytų Europos e, šalių piliečių. Kaip tik vakar ir vyko klausimai, kuriuose šią temą, kuriuose dalyvavo nemažai šios srities ekspertų ir jie paaiškino, kad problema tikrai yra didžiulė. Ir vien peticijų šiuo klausimu iš rytų Europos šalių piliečių skaičius parodo, kokia aktuali yra ši problema. Ir aš džiaugiuosi, kad peticijų komitete aš esu atsakinga už uh, tas peticijas, kurios yra susijusios su užimtumu ir socialiniais klausimais. Ir būtent todėl šiame komitete kalbėdama aš ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes gauname labai daug peticijų ne tik iš trečių šalių piliečių, bet ir iš ES šalių piliečių, kuriuose jie. Uh, yra nepatenkinti tuo, kad nėra pripažįstamos jų kvalifikacijos. Taigi dėkoju už gerą klausimą ir už gerą rezoliucijos projektą. Toliau, ponė Egėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už e, šį dokumentą, kuris bus tolesnio darbo pagrindu. Ir mes e, norėtume pasidalinti keliais e, pasiūlymais, kai kalbame apie mokymąsi visą gyvenimą. Turime suprasti, kad čia galime susidurti su tam tikra rizika kai kuriuose valstybėse narėse. Nes gali atsitikti taip, kad uh, darbo rinka bus tokia nestabili, kad e, žmonės nuolat turės e, keisti savo kvalifikaciją tam, kad galėtų susirasti naują darbą. O gal, žvelgdama į švietimo sistemą, ypač Italijoje, galiu Jums pasakyti, kad man atrodo, kad visos šios pastangos ją modernizuoti paprastai būna naudingos tik tai tiems, kas uh, nori, kad mūsų darbo rinkoje vadovautų visiškai nepažabota, nežabojama konkurencija, kad ji viskam vadovautų. Ir kai kuriuose valstybėse narėse iš tikrųjų situacija darbo rinkoje yra tokia sudėtinga, kad žmonės nuolat turi konkuruoti su kitais e, darbuotojais. Jiems atrodo, kad nuolat reikia atnaujinti savo kvalifikaciją, kitaip jie iškris iš darbo rinkos. Ir man atrodo, kad kartais, e, kartais mes perlenkime lasdą ir žmonėms iš tikrųjų sunku yra išsaugoti deringo reikalingą kvalifikaciją. Toliau formalusis ir neformalusis ūkdymas, e, mokymasis. Aš manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į valstybinarių nacionalinių švietimo sistemų ypatumus, tam, kad e, galima būtų užtikrinti, kad vis dėlto nu, mūsų nacionalinės švietimo sistemos e, padėtų žmonėms įgyti jiems reikalingų įgūdžių. Neformalus mokymas taip pat gali būti svarbus ir ypač dabar, žvelgdami į tai, kiek pas mus atvyksta migrantų, mes turime pagalvoti apie tai, kokiems sektoriams turėtume teikti pirminybę. Reikėtų išnagrinėti, e, kokie yra žmonių poreikiai, pagalvoti apie tai, kok, e, ar nereikėtų mokymo pridarinti prie amžiaus grupių. nes e, akivaizdu, kad galimybės mokytis reikia siūlyti atsižvelgiant į žmonių ypatumus, į, į tai, ko jiems reikia ir ko jie nori. Mano šalyje, pavyzdžiui, mes matome, kad mes dar ne, e, visiškai negyvendinome mokymas visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros nuostatų. Ko gero, da, tokia situacija yra ir kitose šalise. Dažnai pamirštame, kad būtent e, šis dokumentas ir galėtų e, padėti mums geriau apmokyti pas mus atvykstančius migrantus ir padėti jiems prisitaikyti prie gyvenimo mūsų šalyje. Tai tokios pradinės pastabos. Dėkuoju. Panas Marta. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, ES dereikalaujama vis geresnių diplomų, nes akivaizdu, kad švietimo sistemoje yra daug netolygumų. ES jau praeitie bandė suderinti savo švietimo sistemas. 2000 metais buvo da, įvesta bakalauro magistro studijų da, sistema ja, da, ir tokia, kaip ji buvo pritaikyta Prancūzijoje, da, sudarė sąlygas tam, kad susidarė disbalansas. Ir šiandien žmonėms yra tik tai aišku, kas yra magistro studijos, o ka, kas yra bakalauro studijos ar doktorantūros studijos tikrai nėra labai aišku, nes sistema tikrai ir labai skiriasi valstybės narės. Kai kur bakalaurui lašinio įgyti reikia dviejų metų, kai kur trijų, kai kur ketverių. Ir panašu, kad dar kartą da, prisidengiant būtinybę da, skatinti darbuotojų mobilumą. Teigime, kad reikia keisti švietimo sistemą, bet juk tas mobilumas galiausiai uh, vers darbuotojus keltis į kitas šalis ir galiausiai mes e, matysime, kad atlyginimai tik tai mažės, o žmonės turės gyventi toli nuo savo gimtinės, gyventi visiškai kitoje kultūroje ir su kitomis tradicijomis. Migrantai taip pat turi labai daug iliuzijų. Mes negalime tiesiog uh, Mes negalime Europoje užtikrinti kvalifikacijų pripažinimo. Bet trečiųjų šalių piliečių kvalifikacijų pripažinimas, kuris turėtų pagerinti migrantų integraciją, yra da, bus dar sunkesnis. Ir mes sakome, kad migrantai turėtų susirasti darbą per pusmetį, bet juk mes negalime net savo jaunimui uh, jauniems europiečiams surasti darbo per tiek laiko. Dėkoju, pirminkė, ir taip jau daug pasakiau. Madam Šoidrova. Ponia Šoidrova. Doplňující. Ačiū. Norėjau šį beitą pridurti ir užduoti klausimą komisijos atstovui prieš pateikiant pakeitimus. Šis klausimas skirtas jums. E, jūs atsižvelgėte į, ko, į tarybos pasiūlymą, dabar turite ir parlamento pasiūlymą dabar pateikėme, tai daug kas keičiasi kompetencijų srityje, todėl norėčiau paklausti komisijos atstovo. Ar tikrai turite valstybių narių palaikymą, kad būtų keičiama Europos kvalifikacijų sandara iš esmės. Mane pasiekė informacija, kad kai kurios valstybės narės mano, jog dar yra per anksti imtis rimtų pakeitimų, nes iki šiol galvojančios taisyklės ir e, kvalifikacijos sandara kol kas nebuvo įgyvendinta tose šalyse. Ir gerbimo kolegė tai patvirtino. Tai būtų nedidelis, jie norėtų nedidelio pakeitimo, bet smulkių pakeitimų, kad būtų valstybėse narėse lengviau įdėkti dabartinę iki šiol galiojančią kvalifikacijų sandarą. Ačiū, ponė Gerikė. Ponas Geltikė, ačiū pirmininkė. E, aš irgi norėčiau pasisakyti šią temą. Mm, aš kaip e, šeimų partijos atstovas manau, kad tai yra labai svarbu ir norėčiau pridurti vieną punktą, kuris man kilo e, praeitą savaitę kalbantį su jaunais žmonėmis. Dažnai e, manoma, kad, na, kai, kai pasensi, tai e, reikia, tu, kad dar bent pajudėt galėtum, arba galvoja jaunimas, nu, tai kai turi šeimą, vaikus, e, prarandi visą sveikatą ir negali dirbti. E, manome, kad tėvystės, motinystės laikas irgi yra darbas e, motinystę, tėvystę reikia mokytis būti mama ir tėvu ir to niekur e, nemokama tėvai ir motinos įgauna įgūdžių, kurių niekas nemoko, o paskui grįžta į darbo rinką ir nežino, kaip panaudoti tuos įgūdžius. Be to, tėvai ir motinos e, ir vaikus moko mokytis visą gyvenimą. Taigi, ponai ir ponios, manau, kad jeigu kalbame apie mokymasi visą gyvenimą, reikia kalbėti ir apie tėvus. Tikiuosi, kad ateityje E, motinos girdės tokius pasakymus, kad o, aš tau pavyzdžių, kad tu per savo gyvenimą tiek daug išmokai. Tai yra tikrai nuostabus dalykas. Ačiū. Thank you, Madam Sander. Ačiū labai, ponė Sander, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad mums reikia šios kvalifikacijos sandros, ją reikia sustiprinti ir tai yra itin aktualu. Uh, pasienio regionuose, nes tenai darbuotojai jų judumas, mobilų, tarpvalstybinis jų judumas yra labai svarbus. Aš esu iš Alzaso regiono ir tenai tikrai yra labai didelis disbalansas tarp Vokietijos ir Prancūzijos darbo rinkų. Vokietijoje darbuotojų paklausa yra labai didelė, o Prancūzijoje nedarbas yra didelis. Ir aš bendravau Alzese su atitinkamomis. Da, institucijomis, su švietimo ir mokymosi paslaugų teikėjais ir jie man sakė, kad iš tikrųjų diplomų e, ir kvalifikacijų pripažinimas yra didžiulė problema. Nes Prancūzijoje mes turime labai daug aukštą įsilavinimą turinčių žmonių, tačiau Vokietija nepripažįsta jų kvalifikacijų ir todėl jie negali tenai dirbti. Todėl šią problemą reikia spręsti ir aš tikiuosi, kad mes galėsime sustiprinti šį, šią kvalifikacijų sandarą ir ir taikyti ją veiksmingai visoje Europos Sąjungoje. Prašau, panė Maraš, o tie? Ne? O dar kas nors norėtų pasisakyti? Gal komisijos atstovai norėtų ką nors pasakyti? Ką nors pridurti? The floor is yours. Tad žodis komisijai. <laughs> Atleiskite, kad šiek tiek užtrukau. Tik norėčiau visų pirma padėkoti už visus komentarus, pastabas ir nebejotinai juos įsigilinsime. Taip pat norėčiau pasakyti, kad buvo dar pateiktas klausimas dėl to, ar valstybės narės palaiko šį pasiūlymą. Ir turiu paaiškinti, kad kol kas dar vyksta dėrybos taryboje. Tad nelabai ką galiu pakomentuoti šiuo metu. Reikia palaukti, kol bus užbaigtas darybinis procesas ir tik tada galėsime pateikti išsamesnės informacijos. Ačiū. Dėkoju. Kada, kadangi pono Hendelio e, kol kas čia nėra, greičiausiai čia ir baigsime šio klausimo aptarimą. Galėsime prie to sugrįžti vėliau. Ir man atrodo, kad mūsų komitetui turėtų būti gana aišku, jog tai yra labai svarbus mūsų darbo tvarkės punktas susijęs su kvalifikacijomis. Tikrai svarbus klausimas. Pakeitimus galima teikti iki spalio 19 dienos, 12 valandos dienos o mūsų komitete e, lapkričio 29 yra planuojamas patvirtinimas, o plenarinėje sesijoje tikimės e, patvirtinti šią nuomonę iki 16 metų kalėdų. Dabar pereikime prie 10 darbo tvarkės klausimo, įgūdžių garantijos nustatymas. Tai yra gana glaudžiai susijęs su tuo klausimu, kurį ką tik aptarėme. Ir kadangi pono Hendelio čia vis dar nėra, galime pereiti tiesiai prie bendra pranešėjų pasisakymų. Tikiuosi, kad bent jau jie atvyko į posėdį. Tikiuosi, pane Maranšatie galės pasisakyti. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasidžiaugti šią iniciatyvą, parengti klausimą, kurią sakoma žodžiu ir rezoliuciją. Ir aš dėkuoju Tomas Hendel už šią iniciatyvą, nes jis iš tikrųjų iškelia nepaprastai svarbų klausimą ir mes turėtume susitelkti, mobilizuotis ir mobilizuoti valstybės nares, kad jis būtų sprendžiamas. Taigi mes didžiuojamės mūsų pirmininkės iniciatyva iškelti šį klausimą. EPP, mano frakcija, pateikė pakeitimus tam, kad mes galėtume prisidėti prie šio dokumento tobulinimo. Svarbiausias dalykas mums dirbant yra parodyti, kad egzistuoja ryšys tarp uh, men, tarp žmonių be jokios kvalifikacijos ir menko konkurencingumo valstybėse narėse. Mes negalime ES skatinti ekonomiką ir skatinti kurti naujas darbo vietas ir ne paisyti to, kad yra žmonių be kvalifikacijos. Tai yra klausimas, e, kurio turėtume sutarti ir kuris turėtų sutelkti, suburti mus. Antras dalykas, mes turime mobilizuotis e, tam, kad tos kvalifikacijos, kurios buvo įgytos asmenų, švietimo įstaigoje ir po to tos kvalifikacijos, kurios buvo įgytos už formalios švietimo sistemos ribų įvairiose asociacijose ir kitur, būtų taip pat pripažintos. Nes tie įgūdžiai gali būti naudingi žmonėms gerinant savo bendra, bendrus įgūdžius. Uh, Bet to mes gyvename skaitmeninimo e, eroje. Ir e, žmonės joje negalės išgyventi be pagrindinių įgūdžių. Ir tai reikia pabrėžti ir e, tam skiriama nemažai dėmesio siūlomų klausimų tekste. Yra dar vienas dalykas, kuris mane neramina ir jūs dabar suprasti, kodėl man šis klausimas rūpi. Mes negalėsime mobilizuoti valstybių narių šiuo, šiam labai svarbiam politiniam darbui, kurio tikslas yra užtikrinti konkurencingumą, jei, jei mes paliksime visiškai E, veikimo laisvę valstybėms narėms. Ir jei neparemsime jų iš Europos socialinio fondo, mes kalbame apie jaunimo užimtumus e, skatinti skirtas iniciatyvas. Ir visi tie veiksmai yra finansuojami iš socialinio fondo. Ir dabar mes dar norime panaudoti šio fondo lėšas. Aš manau, kad mes visi turime suprasti, kad jei norime spręsti šias svarbias problemas, mums reikia tinkamų finansinių e, išteklių. Turime daug e, fondų, kurie yra skirti tam, kad mes gerintume užimtumo situaciją, žmogiškosius išteklius. Apie tai daug kalbame šiame parlamente ir aš manau, kad mes šiuo klausimu turime tikrai laikytis griežtos tradicijos, tam, tam kad užtikrintume, kad turėtume būtent šiai veiklai skirtus fondus. Nes jie, kai tos lėšos atkeliauja valstybės narės ir kai mes neturime labai aiškios to finansavimo panaudojimo linijų, to, valst, dažnai ta, nepasiekiam, nepasiekiami yra užsibriežti tikslai. ir reikia užtikrinti, kad ši e, garantija būtų tinkamai gerai finansuojama. Taigi yra gera, tai yra gera iniciatyva, PP frakcija jai pritarė, bet mes manome, kad reikia tikrai ambicingiau e, paremti šią įgūdžių iniciatyvą, garantiją. Dėkuoju, toliau ponas Palar. Thank you. Um, first of all, I strongly welcome the skills guarantee and I believe it brings. Visų pirma, labai džiaugiamės tą įgūdžių garantiją ir jis suteikia puikių galimybių ES gyventojams, tačiau manome, kad ES valstybės narės turi geriau suprasti, kas tai yra. Ir kalbant apie saugusių mokymosi, įgūdžių gerimo, gerinimo iniciatyvas, tai gali būti naudinga visoms valstybėms narėms, nes E, tai yra susiję su e, taip pat socialinių tarnybų darbu, jūs turi savokti, kad tai nėra kažkoks tai papildomas krūvis, tačiau labai svarbi priemonė padedanti reaguoti į darbo rinkos poreikius. Nors ši iniciatyva nėra teisiškai saistanti, tikiuosi, kad valstybės narės neatsikratys, nesikratys atsakomybės, žiūrėsi tai kaip į galimybę pagerinti situaciją, skirs pakankamai lėšų ir taip pat E, parems tą svarbę savo visuomenės grupę, kuriai būtina parama. Dar norėčiau kai ką paminėti, tris dalykus susijusius su įgūdžių garantija. Visų pirma, valstybės narės turi įgyveninti bendruosius europinius principus susijusius su formaliuoju ir neformaliuoju mokymu, kaip kad yra nustatyta tarybos rekomendacijoje parengtoje 12 metais be formalaus ir neformalaus mokymosi nėra jokių galimybių integruoti m, mm, nedaug įgūdžių turinčius gyventojus. Kitas elementas. Labai svarbu laikyti subsidiarumo principo ir valsty... komisija turėtų paremti valstybių narių pastangą susijusią su m, mm, mokymosi veikla, e, pasiektos pažangos stebėsina ir taip toliau. Be to, Trečias punktas - valstybės narės turi palaikyti šią iniciatyvą, nes ES tikrai negali sauliaisti e, ir toliau mm, palikti gyventojus e, turinčius nedaug įgūdžių tokioje blogioje padėtyje. Pone Trevesi, jūs ačiū pirmininkė. Įgūdžių garantija iš principo yra nebloga mintis nes visada visuomenėje įgūdžiai yra labai svarbus ir jų pritaikymas. Tačiau ES švietimos yra valstybių narių atsakomybė, mano šalyje Vokietijoje netgi žemių atsakomybė. Ir jie e, regioninių lygmenių turi savo modelius ir savo institucijas, kurios irgi prisideda prie šios politikos įgyvendinimo. Manau, kad nereikėtų daugiau kompetencijų stengtis perkelti į Briuselį. Nereikia e, papildomos pagalbos, jeigu jeigu e, galima išspręsti problemas vietoje. Tai yra subsidarumo principas. Mūsų visuomenės e, ištekliai yra riboti ir jeigu galima kažką įgyvendinti regioniniu mastu, tai reikia daryti. Europos pa, e, Sąjunga, pavyzdžiui, galėtų teikti pasiūlymus e, ir panašiai galėtumėm e, remti universitetus, ECR taip pat pritartų tarptautinių inovacijų e, e, centrų kūrimui. Manome, kad e, būtų teisingas sprendimas palikti šį klausimą regioniniai atsakomybei. Ačiū, ponė Weber. Dėkoju, gerbama pirmininkė. Taip, visi suprantame, kad yra E, turbūt 14 milijonų žmonių ES neturinčių pakankamų raštingumo, e, skaitmeninių įgūdžių ir taip toliau. Tad tikrai reikia imtis veiksmų šioje srityje. Tačiau tuo pat metu aš manau, kad mes turime pažvelgti šiek tiek giliau ir pažiūrėti į pamatinės tokios susidariusios padėties priežastis. Nes kiekviena valstybė narė, taip pat ES apskritai, ES komisija turėtų galvoti apie tokį išsamesnį požiūrį, kuris padėtų ne vien tik suvaldyti dabartinę situaciją, bet ir ateityje išspręsti panašias problemas. Pirmiausia, reikia kalbėti apie e, priežastis, kodėl žmonės meta mokslus ir to pasiekoje lieka neraštingi. Reikia kalbėti čia ir apie skurdą, apie kovą su itin dideliu skurdu. E, ir priešingų atveju nes nepasieksime sėkmės. Nebent trumpojų laikotarpių, tačiau tikrai e, neilgojų laikotarpių. Todėl man, atrodo, man atrodo, kad reikėtų e, didesnio užmojų masto šioje srityje, taip pat ir kalbant apie rezoliucijos projektą. Tuo pat metu, man atrodo, bent jau mano nuomonė, e, viskas yra susiję ne vien tik su tuo, kad reikėtų kažko tai komisijos prašyti, prašyti parengti kažkokią tai strategiją, kuri įtrauktų valstybės narės. Ne, reikėtų kryptis į komisiją ir prašyti jos veikti kaip e, tarpininkės e, tarp valstybių narių, nes ES yra tokių valstybių narių, kurios pakankamai sėkmingai e, sprendžia panašaus pobūdžio problemas susijusias su e, kova su mm, neraštingumu. Ne E, reikėtų e, pradėti intensyviau dirbti šioje srityje. Galbūt komisija galėtų kažkaip surinkti tos gerosios praktikos pavyzdžius ir įtraukti kitas valstybės narės. Svarbus yra čia ir kitas aspektas, mm, kelintis tam tikrų klausimų. E, ties pirmojo punktų yra kalbama apie tai, kad komisija turėtų uh, E, palengvinti socialinių partnerių galimybės įtakoti sprendimų prieimimo procesus. Tačiau nežinau, kodėl turėtume prašyti komisijos tai daryti, juk tai yra kiekvienos valstybės narės e, reikalas. Būtent tame kontekste reikėtų tai spręsti ir Aš pamenu, mano gimtojoje šalyje vyko seminaras, kuriame buvo sukviestas visos suinteresuotos šalis ir tai buvo tikrai puikiai galimybė apsikeisti nuomonėmis, pasidalinti patirtimi. Tad man atrodo, kad būtent taip ir reikėtų dirbti. Galbūt komisija galėtų parengti kažkokį tai rekomendacijų rinkinį valstybėms narėms, tačiau nereikėtų į tuos procesus kištis labiau negu būtina. Dėkoju. Ačiū. Lin Boylan neatvyko. Norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų atstovauti GUE frakcijai. Panašu, kad ne. Tada galime pereiti prie žaliųjų frakcijos. Tomas Merserič. Jos salėje taip pat nematau. Tada Laurai Agėjai suteiksime žodį. Ji visada sėdi salėje ir klausosi diskusijų. Ačiū labai, gerbama pirmininkė. Tiesą pasakius, kad esu šiek tiek nustebinta e, tam tikrų šio pranešimo detalių ir pabandysiu paaiškinti, kodėl. Mes kalbame apie e, tikrai didžiulį e, saugusių žmonių skaičių, turiu minėto žmonės, kurie neturi pakankamų skaitimo ar skaitmeninių įgūdžių ir tikrai tai yra kaip jau sakiau, didelis skaičius žmonių, jie negali tinkamai įsitraukti į darbo e, rinką, nes neturi reikalingų įgūdžių. Tad pirmiausia, reikėtų savęs paklausti, kodėl, kodėl atsirado tiek daug žmonių, kurie negali e, tapti e, lygiavertę darbo rinkos dalimi. Ir man atrodo, per pastarosius 15 ar 20 metų buvo prarasta įtin daug įgūdžių, buvo prarasta daug profesijų. Uh, Ir natūralu, kad tai daro įtaką valstybėms narėms. Net ir, pavyzdžiui, mano gimtoje šalyje Italijoje jaučiame didžiulį poveikį. Ir kalbant, e, pavyzdžiui, apie tam tikras amatininkų profesijas, e, naujų darbuotojų apmokymą, tai paprastai nebūdavo tie žmonės, kurie baigdavo aukštąjį mokslą ar gaudavo diplomus. Neretai tai būdavo žmonės, kurie net e, nebaigdavo privalomojo mokymo, tačiau jie turėjo galimybę mokytis e, tuo matų, e, tada užsimti tą profesiją ir toliau perduoti savo įgūdžius. Ir e, taip kurti vertę, kurti produktus ir turėti kokybišką darbo vietą. Ir žmonės, kurie įpratę prie greitai naudojamų daiktų, taip pat džiaugiasi turėdami galimybę įsigyti amatininko pagamintą daiktą, kuris tikrai daug ilgiau tarnaus. Tačiau, man atrodo, darbo rinkoje e, egzistuoja tokia nesažininga konkurencija ir įsivaizduokime, kad e, amatininkas dirbantis rankomis e, gali, pavyzdžiui, pagaminti virtuvės baldus, tačiau tai užtruks keletą mėnesių, o kažkoks didelis e, e didelis rinkos žaidėjas per savaitę tų rinkos virtuvės komplektų gali pagaminti šimtą. Tai tikrai sudėtinga konkuruoti tokiamis sąlygomis. Ir tie žmonės, kurie gamina išliekamąją vertę turinčius daiktus, dėje neretai neranda savo vietos rinkoje. Tad mums reikėtų pagalvoti apie tai, kaip spręsti šias problemas, kaip sustabdyti šį nevaldomą procesą. Taip, suprantu, modernizacija yra svarbi, ją reikia skatinti, tačiau e, sistema nesugeba prisitaikyti prie to, prie to pokyčių spartumo, todėl mums reikėtų pagalvoti apie tam tikrus saugiklius, kurie padėtų apsaugoti tą svarbų paveldą, e, kurį išlaiko amatininkai. Ir reikėtų pagalvoti, ar būtų galima suteikti kažkokius specialius mokymus e, tiem žmonėms, kurie dabar atsidūrė darbo rinkos paribyje, galbūt tie mokymai padėtų jiems susitvarkyti su sudėtinga situacija. Tikiuosi, kad ateityje um, amatininkai išliks, galės panaudoti savo į, įgūdžius ir pasinaudoti savo patirtimi, savo amatu. Be abejo, jos galima išmokyti, pavyzdžiui, skaitmeninių įgūdžių, tačiau dabar yra tiek daug e, jaunų žmonių, kurie kenčia nuo, nuo tos nevaldomos situacijos ir man atrodo, kad reikėtų kažkaip tai e, garsiau kalbėti apie tas svarbes profesijas, kurios yra būtinos. Juk reikia, kad kažkas keptų pizzas, e, tvarkytų mm, santechniką ir taip toliau. Tad nereikia galvoti, kad e, tai nėra e, svarbus darbas, reikėtų kaip tik tokioms profesijoms suteikti daugiau dėmesio. milijonai įvairiausių projektų įgyvendinama ir tikrai įvairiomis mintimis e, e, keičiamasi, bandoma iškoti problemą sprendimo būdų, tačiau kalbant apie išteklių paskirstimą, e, naudojami labai siauri kriterijai, todėl jeigu norime pasiekti pažangos, reikia užtikrinti, kad būtų teikiami mokymai, apmokama kvalifikuota darbo jėga ir tokiu atveju būtina tinkamai nukreipti turimas lėšas, turimą finansavimą. Man atrodo, kad netinkamų požiūrių vadovaujamės ir neretai investuojame į tai, kas tik dar labiau paskatins skurdą, o neišspręs su to susijusias problemas. Ačiū labai. Kaip jau minėjau, pradedant šį posėdį, mūsų kolegė e, pakvietė svečių grupę iš iš prekybos rūmų, iš, iš vienos miesto ir dabar galbūt narių salėje ir liko nedaug, tačiau paprastai jų būna daug daugiau. Džiaugiamės, kad bent jau mūsų svečiai atvyko ir tikiuosi, kad jums e, bus įdomios mūsų diskusijos šiame posėdėje. Dabar suteiksiu žodį ponui Martam. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai, kad nesuversinčiau ponios Maran Šartie. Tekste nėra da, tai nurodyta, bet mes žinome, kas pasinaudos šią garantiją. Tai ji diktai yra skirta tiems, kas nepalieka mokyklas, kas nebaigia mokyklų ir kas negali gauti kitų įgūdžių. Tai yra gerai, tai yra reikalinga. Iš tikrųjų, per nelik daug jaunuolių nebaigia mokyklų, jie neturi jokių dip, atestatų, diplomų ir jūs žinote, kad be diplomų labai sunku yra da, e, sugražinti tuos asmenės į švietimo sistemą. Tačiau jūs dar kartą norite skirti daugiau dėmesio migrantams ir, e, ir būtent jie pasinaudos pirmiausia šią garantiją. Reikia, kad ši garantija būtų skirta valstybėms narėms, bus gyvendinama savanoriškai. Ir tekste sakoma, kad dėl to parlamentas apgailėstauja. Mums reikia, jūs kalbate, tai kad mums reikia europ, europinės sistemos ir kad ji turėtų būti privaloma. Taip, per vieną minutę ir 18 sekundžių sugebėjau išdėstyti savo nuomonę. Dėkuoju, ponia Šoidurova, prašau. Eh, eh, Ačiū gerbama pirmininkė. Norėčiau padėkoti už Europos komisijos pasiūlymą. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra tik patarimas, pasiūlymas. Europos komisija prašo valstybių narių sukurti priemonę, kuri užkirstų kelią per anksti mesti mokslus, nes vėliau tokie žmonės e, turi problemų integruotis į darbo rinką. Kai kuriuose šalise yra tokia vadinama antrojo šanso programa, antrosios galimybės programa, tai pagal ją tie, kurie nebaigia mokslų, gali e, vėliau juos pratesti. Patirtis valstybėse narėse yra labai įvairi, tai suprantame, Tačiau visos valstybės narės panašus, panašios tuo, kad tie, kurie yra neraštingi ar neturi kažkokių kitokių pagrindinių elementarių įgūdžių susijusių su e, e profesinė veikla, E, jie yra lik neįgalus darbo rinkoje. Reikia e, jiems suteikti galimybę įgauti tokius įgūdžius. Tai yra be galo svarbu ir todėl manau, kad reikia tų trijų, tos trijų žingsnių schemos kad e, žmogus galėtų įgauti reikiamus įgūdžius, gautų galimybę e, dirbti. Ir manau, kad ši sistema gali būti labai veiksminga. E, Aš esu e, Čekijos Respublikos atstovė. Mes Čekijoje šeši, e, turime 6 procentus e, neraštingų žmonių, tai yra žmonių nebaigusių vidurinės mokyklos. Ir mano nuomonė, toks dokumentas būtų puikus įrankis padėti tiems žmonėms įgauti vidurinį įsilavinimą ir pagrindinius įgūdžius. Labai džiaugiuosi šią priemonę. Labai džiaugiuosi e, visų įgūdžių garantijos nustatymo planu. Manau, kad reikia jį gyvendinti ir iš jo išspausti kiek galima, kiek galima daugiau naudos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pritartam, kas sakė Mikelė Soidživa. Mes šiandien tikrai turime rimtą problemą, nes e, labai daug jaunuolių neturi net pagrindinių įgūdžių, bendrųjų įgūdžių tam, kad galėtų kurti tolesnį savo gyvenimą, profesinį gyvenimą. Prie to reikia sugrįžti, o tam reikia kitokio metodo. Būtent todėl profesinis mokymas padeda žmogui atsinaujinti, sukurti visiškai kitokį savęs suvokimą. Tai nepaprastai svarbu. Nebūtina gal sakyti, kad viskas neturi įgūdžių, turi mokytis. To nepakaks. Jie net Tai yra žmonių, kurie nemoka nei skaityti, nei skaičiuoti ir e, visiškai nesigaudo kompiuteriuose arba kaip tik atvirkščiai tik juose ir e, susigaudo. Mums reikia, kad mūsų švietimas būtų ir žmoniškesnis, ir konkretesnis. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai kad savo e, šalyje 20 procentų jaunuolių pradeda mokytis kolegijose, net nemokėdami skaityti padoriai. Kolega, kad tik atveik panašią situaciją Čekijoje. Bet net jei mes ir stengsimės dar labiau, ko gero vis tiek to nepakaks. Nes šiandien mes turime tokių profesijų, apie kurias net negalvojame pagalvoti prieš dešimt metų. Tai reiškia, kad kompetencijos nuolat keičiasi. Ir todėl ir mes turime prie to prisiderinti. Yra žmonių šiandien, kurie kurie šiandien gal dar ir e, išsilaiko toje darbo rinkoje, bet e, rytoj gali jų jau nebereikėti. Todėl mes turime iš esmės pakeisti savo politiką ir būtent Europa turėtų skatinti valstybės narės siekti aktyviau šių tikslų. Um... Dėkoju už nuomonę. Pakartosiu darbo atvarkę. Spalio 12 svarstysime komitete pakeitimų pateikimo terminas, terminas 17 diena, 8 lapkričio balsuosime komitete ir lapkričio mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje. Kitas darbo atvarkės klausimas. Žuvų išteklių būklė ir viduržėmio jūros žuvininkystės sektorių socialinė ir ekonominė padėtis. Suteiksiu žodį. Joao Pimenta Lopes. Žodis jums. Sim, obrigado, senhora. Eh. Dėkoju, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. šis dokumentas kelia tam, tikrų, tam tikro susirūpinimo. Pripažįstama, kokia svarbi žuvininkystė, žuvininkystės sektorius viduržėmio jūroje, taip pat ir užimtumo srityje daugiau nei 60 procentų E, darbo vietų viduržėmio jūros pakrantėje būtent yra žuvininkystės sektoriaus darbo vietos. E, labai svarbu e, įtraukti ir profsąjungo atstovus, ir vietinės bendruomenės, taip pat reikia teikti pagalbą šio sektoriaus atstovams tam, kad jie lengviau e, gautų europinį e, finansavimą, kad galėtų atnaujinti e, laivus, visą įrangą, pritraukti jaunų žmonių, nes žuvininkystė turėtų būti patrauklesnė jauniems žmonėms, taip pat ir moterų vaidmuo žuvininkystės sektoriuje turėtų būti labiau skatinamas. Minimalus atlyginimas žuvininkystės sektoriuje. E, čia labiau kalbu apie smulkę žuvininkystę e, yra labai nekonkurencingas. Todėl e, reikėtų įkurti atlyginimo atlyginimo kompensavimo fondą, kad būtų galima kompensuoti už tos laikotarpius, kai žvejyba yra nepelninga. Taip pat kalbėti apie kolektyvinės e, dėrybas, jas skatinti. Ir galiausiai norėjau pasakyti, kad e, reikia. E, e, kalbėdami apie žuvininkystę, turime taip pat nepamiršti ir dėrybų su Maroku. E, žinome, kad neįmanoma visko e, apriepti nuomonėje, tikiuosi, kad sulauksime pakeitimų ir mes patys jų pateiksime ir dar įtrauksime daugiau aspektų į šį dokumentą. Kai kurios valstybės narės e, pasirašė 188 konvenciją, kurioje kalbama apie žuvininkystės sektorių ir apie saugumą laivuose. Yra tiesioginis ryšys e, šios konvencijos įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su finansavimu. Dėkojame e, visiems prisidėjusiems ir lauksime kitų politinių frakcijų pakeitimų ir komentarų. Dėkoju ponui Lopesui. Ponas Bachas pasisakys EPP vardu. Ačiū. Sofijos Ribero vardu kalbėsiu, gerbiami kolegos viduržėmio jūra yra tik tai vienas procentas visų pasaulio va, vandenų, tačiau tai yra ypatingai įvairi, turinti įvair, ypatingą įvairovę jūra ir jos, ją įtaka turi klimato kaita, e, jūrų užterštumas ir žuvininkystė. Europoje yra aštuonios valstybės narės, kurios ribojasi su šia jūra. Ispanija, Portugalija, Malta, Kipras e, ir taip toliau. Jie e, administruoja žuvininkystę, e, bendradarbiauja tarpusavyje su trečiosiomis šalimis ir įvairiomis institucijomis. Žinome, kad Europos Sąjungos yra apie 21 tūkstantis laivų plaukiojančių e, šioje jūroje ir yra sukūriama e, tūkstančiai darbo vietų. E, žuvininkystė yra į labai įvairi viduržemio jūroje, tai yra ir smulki žuvininkystė, bet ir, yra ir stambios. Ir e, kyla įvairiausių problemų šiame sektoriuje dėl e, sezoniškumo e, ir panašiai. Ši veikla yra labai įvairialybė, įvairialybė nes žuvininkystė gali būti vykdoma įvairiomis technikomis, žvejybos technikomis. Labai svarbu įvertinti ir palaikyti klasikinę e, žvejybą. E, daugybė žuvų rūšių e, mažėja dėl eksporto ir žinome, kad apie 50 procentų valstybių nėra oficialiai registruotos nepakankama e, informacijos sklaida apie laivus ir apie jų žvejybos e, vietas prisideda prie to, kad kasmet vis daugiau yra ž... E, nelegalios žvejybos. Turėtume susirūpinti smulkę žvejybą E, septynios šalys tai daro, tai yra maždaug 80 procentų visos žuvininkystės ir žvejybos veiklos e, viduržėmio jūroje. Taip pat reikia nepamiršti vietinių bendruomenių, kurios yra priklausomos nuo žvejybos. Reikia geriau įgyvendinti dabar galiojančias priemonės. E, reikia kartu kovoti su e, visomis problemomis, bendradarbiaujant ir atsižvelgiant į visų šalių poreikius šios problemos sprendimas priklauso nuo to, kiek visi dalyvaus ne, ieškant sprendimų. Tai ir, ir, ir žvėjai, ir vyriausybė, ir pilietinė visuomenė, ir visi kiti. Reikia tinkamų sprendimų, e, kurie prisidėtų prie žuvininkystės sektoriaus tvarumo. Reikia kovoti su mažėjančiais žuvų ištekliais, reikia mokslininkų pagalbos pagalbos, e, taip pat ir smulkiems e, žvėjams, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti ir sumažinti neteisėtą e, žvėjybą, pagerinti žvėjybos administravimą bendradarbiaujant tarptautiniu mastu. Norėčiau pabrėžti, kaip kokia svarbi e, komisi, Kosovos komisijos indeklis, nes žuvininkystė yra mūsų ateitis. Ponai ir ponios. Tik e, svarbiu šį sektorių bus galima sukurti daugiau darbo vietų e, žuvinkistės rytyje viduržėmio jūroje. Džiaugio, džiaugiuosi šiuo dokumentu. Ir, bet manau, kad šis dokumentas neišpildo visų lūkesčių. Kaip EPP šešėlinis pranešėjas pateiksiu pakeitimų ir e, bendradarbiausiu su pranešėju. Ačiū, ponė Bach. Dabar suteiksiu žodį Flavijos Anmarto iš SND frakcijos. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Puikų tekstą, puikų dokumentą mums pasiūlė. E, dokumento tekstas labai e, kondensuotas, bet pranešėjas tikrai vardino labai daug svarbių probleminių vietų ir kaip e, SND, kaip socialdemokratų šalis pranešėjas, aš pateiksiu uh, E, nemažai pakeitimų. Mm. Vasario mėnesį mes pasiūlėme programą, kaip būtų galima e, atnaujinti žuvų išteklius e, viduržėmio jūrose, jūroje. Manau, kad tai susiję ir su visuomenės informavimu mums reikia atnaujinti laivyną, mums reikia į šią problemą žiūrėti e, tarptautiniu lygiu, ne tik tai nacionaliniu lygiu. Reikia e, bendradarbiauti taip pat ir su trečiosiomis šalimis, su trečiosiomis šalimis, kurios irgi turi prieigą prie viduržėmio jūros. Iš tiesų reikia labiau saugoti žuvininkystės sektorių, nes e, kartais e, reikia pripažinti, kad e, laivuose pasitaiko labai daug nelaimingų atsitikimų. Tai yra be galo pavojingas darbas. Reikia šią situaciją gerinti. Reikia peržvelgti darbo laikus, poilsio laiką. E, nes tai turi įtakos sveikatai. Išsekę darbuotojai e, labiau linkę padaryti kažką netaip ir vyksta nelaimė. Kol kas nėra garantuoto e, polsio laiko, taip pat reikia tinkamos medicinės pagalbos laive. Šioje nuomonėje siūlomas minimalus atlyginimas žvėjams ir siūloma įsteigti e, atlyginimo kompensavimo fondą tiems e, tam laikui, kada yra draudžiama žvėjoti. Taip pat reikėtų numatyti socialinio palaikymo sistemas, jomis naudotis, tomis, kurios jau galioja. E, žvėjai turi gauti orų atlyginimą ir visos valstybės narės turi imti šių priemonių. Kalbant apie šeimas ir smulkę žvejybą, jiems irgi reikia padėti. Moterų e, dalyvavimas žvejybos sektoriuje taip pat turi būti skatinamas, reikia stengtis pritraukti jaunų žmonių į šį e, sektorių, siekiant taip pat ir teritorinės sanglaudos. Tai galima daryti per žvejybos fondą. E, tikiuosi, kad šios priemonės turės teigiamos įtakos darbo vietų kūrimui. Pavyzdžiui, galima būtų ugdyti e, žvėjus ir turizmo vadovus, galbūt tokia studijų programa būtų įdomi, gal tai būtų galima pritraukti e, jaunus žmonės studijuoti žvejybos, su žvejyba susijusias studijų programas. Tikiuosi, kad mes e, galėsime užtikrinti europinės vertybės šioje srityje. Dabar mes neturime jokių žuvininkystės mokyklų, kuriuose būtų galima mokytis šio amato. Taip pat reikia atnaujinti laivyną, jį optimizuoti, e, kad būtų mm, e, energetiškai efektyviau ir taip toliau. E, taip pat e, gerinti žvejybi, žuvų produktų atsekamumą. Reikia e, saugoti žuvų išteklius, bet reikia rūpintis ir žvėjais. Su neteisėta žvejyba pavyks kovoti tik tada, jeigu įsteigsime nepastebimą stebėjimo sistemą laivynę. Taip pat reikia šviesti ir vartotojus, kad jie elgtųsi atsakingai. Viskas e, kai kalbame apie e, žvėjus, reikia įtraukti ir juos į dialogą. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Frontexo klausimus, nepamirškime, kad E, žvėjai savo laivais e, gelbsti pabėgėlius, kurie bando pasiekti Europos krantus. Dėkoju už šį pasiūlymą ir tikiuosi, kad galėsime dirbti kartu su kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ar EKR norėtų pasisakyti? Ačiū pirmininkė, ponas Gerikė. Pranešimas dėl žuvų išteklių būklės ir viduržėmio jūros žvinkistės sektoriaus socialinės ir ekonominės padėties. E, norėčiau kalbėti tiesiai šviesiai. Manau, kad visi sutarsime, kad kad čia turėtumėm kalbėti apie smulkiųjų e, ateitį, apie tai, kaip užtikrinti 80 procentų ir 60, 80 e, procentų laivyno, 60 procentų darbo vietų tų smulkiųjų žviejų. E, daugiausiai žuvies pagauna pramoniniai laivai ir jiems nereikia e, jie nei sukuria daug darbo vietų, nei, nei saugo e, žuvų išteklius. Jie tiesiog žvejoja ir uždirba. Labai svarbu, kad e, žvejyba būtų ir ekologiška. Europa tikrai gali dar daug ką nuveikti žvejybos srityje. Mums reikia sukurti sistemą smulkiems žvėjams, aiškę sistemą, e, teisingus mokesčius, e, investicijų galimybės. E, ir tai reikia padaryti ne tik viduržėmio jūrai, bet ir šiaurės jūrai. Ačiū. Dėkoju. Pone Hakenė, Ali frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė Pirminkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo parengtą dokumentą, nes aš manau, kad šis dokumentas yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms. Bet iš esmės norėčiau pasidalinti bendrojo pobūdžio pastabą, kuri yra aktualiai, ypač kai kalbame apie žuvų išteklius ir žvėjų padėtį. Norėčiau pasakyti, kad atsižvelgiant tai, ką pasakė komisija ir ką sakė kolegos, Akivaizdu, kad 90 procentų visų e, įvertintų žuvies, e, žuvų išteklių yra e, pernelyg intensyviai išnaudojami. Ir tai teigia ne tik žvėjai, bet ir mokslininkai, ir net komisijos, komisijos atstovai. Ir būtent todėl ir komisija ir pasiūlė tą iniciatyvą, kurią minėjo ponas Bakas. Aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad nepaisant to, kad šis klausimas nepatenka į mūsų kompetenciją, tai yra nepaprastai svarbus klausimas, ypač kai kalbame apie aplinkosaugą ir užimtumą. Ir mes žinome, nes mes žinome, kad dėl to gali sumažėti ir darbo vietų, ir, ir žvėjų bendruomenių pajamos. Kaip jau paminėjau, Galima būtų galvoti apie įvairius sprendimus susijusius su aplinkosauga, bet galvodami apie užimtumo e, perspektyvą, mes turime atsižvelgti tai, kad potencialiai galime prarasti daug darbo vietų. Ir aš manau, kad tokios organizacijos kaip Europe Pesh Life 10, kurie atstovauja e, mažiem, e, mažiems smulkiems žvėjams, turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir uh, pranešėjas kalba apie nedidelio masto žvejybą besiveršinčius žvejus ir aš manau, kad iš tikrųjų tai yra nepaprastai svarbu ir mes čia galėsime susitarti. Aš pritariu ir tam, kad žvėjams ir žvėjų bendruomenėms atstovaujančios organizacijos turėtų būti trauktos į sprendimų prieimimo procesą. Kartu su pranešėju norėčiau aptarti, kaip galima būtų e, padaryti tai, ką jisai siūlo trečiajame e, e, punkte. Kaip galima būtų atnaujinti laivus, kaip galima būtų pritraukti daugiau jaunų žvėjų į šią verslą, kartu nemažinant žvejybos masto kaip galima būtų visus šios dalykus tarpus vis suderinti. Toliau reikėtų daugiau dėmesio skirti sveikatai ir saugai, ir jis kalba apie a, a, saugos liemenes, bet tai reikėtų kalbėti ir apie saugesnę įrangą ir apie darbo laiką. Pranešėjas taip pat siūlo įvesti minimalų atlyginimą. Čia norėčiau pasakyti, kad valstybės narėse turime skirtingų tradicijų, skirtingus ypatumus, įvairius ypatumus, bet manau, kad mums gal pavyktų vis dėlto čia surasti kažkokią, kažkokį bendrą visiems priimtiną sprendimą. Pranešėjas taip pat kalba apie kompensacijų fondą Ir vienoje vietoje, kur pranešėjas kalba apie tai, kad, tai, kad tas laikas, kai žvėjai negali žvėjoti, turi būti traktuojamas kaip darbo laikas, skai, skaičiuojant pensiją ir uh, apsprendžiant, apsprendžiant uh, skai, skaičiuojant kitas socialinės teisės. Ir aš manau, kad čia galima būtų surasti paralelių su, kit, su kai kuris kitais sektoriais, pavyzdžiui, kai žmonės per tą laisvesnį laiką prižiūri savo šeimos narius. Toliau kolektyvinės dėrybos. Taip labai svarbu ir čia galime taip pat kalbėti ir apie trečiųjų šalių žvėjus. Mes žinome, kad šioje srityje net. Uh, yra įvykę ir keli skandalai ir ne, nereikia net žiūrėti tai, kas vyksta viduržymė jūroje, žinau apie tai iš savo šalies patirties ir čia labai aktualu, pavyzdžiui, būtų aptarti tai, lais, kokiais laivais vykdoma yra žvejyba trišių šalių piliečių. piliečių. Dėkoju. AFDD šešėlinio pranešėjo nėra. Ponas Marta, prašau. Ei, atsiprašau, nepastebėjau jūsų, prašau. AFDD. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kalbėsiu labai trumpai. Panašu, kad mūsų, mūsų pasiūlymai niekam nerūpė ir man tai visiškai nepatinka. Mes bendraujame su piliečiais kiekvieną dieną. Mes susitinkame reguliariai ir su verslininkais, ir su žvėjų atstovais. Ir mums yra puikiai žinoma, kad e, iš žvejybos gyvena daugybė šeimų Italijoje. Ir tos e, da, beprotiškos taisyklės, kurias kūrė Bruselis. Pavyzdžiui, kai buvo e, Bruselėje nustatyta, kokio ilgio turi būti da, e, e, moliuskai, kuriuos leidžiame sugauti, tik tai apsunkina žvėjų gyvenimą. Ir žvėjai šiandien susiduria su nesažininga konkurencija, ta, kurią patiria iš trečiųjų šalių žvėjų. Ir taip yra dėl to, kad jie turi laikytis šių beprotiškų ES primestų taisyklių. Aš norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į smulkius žvėjus, nes jie sudaro daugybę, jie sudaro žvėjų daugumą Italijoje. Darbo apimtis sumažėjo Italijoje 40 procentų, tačiau sąnaudos išaugo 53 procentais. Aš norėčiau Jūs paraginti nepriminėti tų teisės aktų, kurie kenkia žvėjams. Taip reikėtų pagerinti prieigą prie ES fondų ir užtikrinti, kad MVI taip pat galėtų gauti paskolas iš šių fondų. Taip galima bus išsaugoti daugybę darbo vietų ir pritraukti jaunimą į šį sektorių. Mano išsakytas prioritetas yra labai aiškus, bet jis yra nepaprastai svarbus ir jis galės bent jau suteikti e, tolesnio gyvenimo vilties mūsų žvėjams. Pone Pimentelopės, jūs norėtumėt kažką pridurti, taip, prašau. Brev, e, ir... Ačiū, kalbėsiu trumpai. Be abejo, galėčiau taip pat prisijungti prie tų kritikos balsų, kurie šiandieną nuskambėjo dėl teksto trumpumo, dėl tam tikrų ribojimų susijusiu su pirmąją teksto redakciją. Be abejo, sudėtinga buvo viską įtraukti, juk visada norisi pasakyti daugiau negu talpina tekstas. Kalbant apie valdyseną, pridėtinę vertę, kuri būtų sukuriama aplinkos atžvilgių. Tai būtų galima įtraukti tuos elementus. Tačiau man atrodo, kad e, tai pakankamai atsispindi galbūt ir komisijos dokumente. Dar keletas aspektų, kurie gana svarbus. Visų pirma, kaip e, suderinti žvejybą su tvariu išteklių valdymu. Mes taip pat svartame, ar reikėtų įtraukti E, didesnius gamybos kaštus, e, taip pat su apyvarta susijusius, e, su pajamomis susijusius aspektus. Ir pavyzdžiui, Portugalijoje pastaruoju metu stebėjome, jog mažėja e, sugaunamų žuvų e, vertė, kaina. Ir norint uždirbti tiek pat pinigų kaip prieš keletą metų, žvėjams tenka sugauti ir parduoti daugiau žuvies. E, Bet to reikia nepamiršti ir to, kad e, galutinė žuvies kaina yra daug didesnė, negu kad yra sumokama mm, žuvi e, sužvėjojantiems žmonėms, nes yra taikomi antkainiai. Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad pavyks parengti gerą kompromisinį teksto variantą, kuris bus išsamesnis ir nebus tiek daug tų ribojimų, kuriuos visi puikiai žinome. Iki spalio 20-osios e, reikia e, teikti iki spalio 20-osios. E, plenarinėje sesijoje dar neaišku, kada bus tvirtinamas šis dokumentas. Na, o dabar pakeisime posėdžio temą šiek tiek ir taip pat pradės pirmininkauti kitas žmogus. Thank you. Und die Sprache wechselt auch. Keisis ir pirmininko kalba. Dėkoju Maritai už tai, kad mane pavadavo. Dabar pereisime prie dvylikto klausimo. Šiek tiek vėluojame. Visų prašau supratimo, pabandysime išnaudoti išnaudoti laiką. Ilgai nekalbėsiu. Sveikinu poną Fons Leroy. Sveikinu jį. Ir sveikinu, kad jūs buvote išrinktas į naująjį postą. Ir dirbti šį sudėtingą, bet labai įdomų darbą. Taigi sveikinu Jūs atvykus e, nuo. E, neseniai e, buvo įkurtas šis PES. Tai Europos valstybinio užimtumo tarnybų tinklas. Ir tai yra labai svarbi institucija ir manau, kad pasikeisime nuomonėmis apie kvalifikacijas, apie e, bendradarbiavimą, apie integraciją ilgalaikių bedarbių. Ir e, svarbiausia tema tai dabar yra migrantų integracija į darbo rinką. E, labai svarbu keistis nuomonėmis Europos lygmenių ir mums tai padaryti padės ir komisijos e, atstovas, sveikinu jį atvykus. Jis labai susidomėjęs šią temą, esu su juo kalbėjęs asmeniškai, labai džiaugiuosi, kad jis dalyvaus ir suteiksiu Jums žodį, kad iškart ir pradėtumėm apie tai kalbėti. And, uh, Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju už jūsų kvietimą. Mums tai yra tikrai puikiai galimybė pristatyti e, viešųjų užimtumo tarnybų tinklą ir e, šio tinklo pagrindinės e, veiklos skriptis. Ir mano prezentacijoje svarbiausiai bus trys elementai. Visų pirma, kalbant apie viešasias užimtumo paslaugas, e, ten yra daug įvairiausių funkcijų, funkcijas atliekančių organizacijų ir bendrai yra tai, kad mes dirbame su e, paklausos ir pasiūlos suderinimu darbo rinkoje, tačiau kai kurie iš mūsų turi pakankamai kompetencijos e, įgyvendinti aktyves darbo rinkos politikas. E, taip pat galime teikti profesinius mokymus, e, mokymus karjeros klausimais ir taip toliau. Tačiau iš esmės visi mes dirbame taip, kad būtų pasiekti du pagrindiniai tikslai. Pirmasis jų yra užtikrinti, kad galime, kad galėtume suderinti paklausą ir pasiūlą e, vietos darbo rinkoje, nacionalinėse darbo rinkose ir europinėje darbo rinkoje. Tai yra svarbiausias elementas susijęs su uh, įsiklausimu į darbo ieškančių žmonių uh, lūkesčius. Mes taip pat įgyvendiname ES e, darbo vietų ir tvaraus augimo strategiją. Tai yra dar viena svarbi mūsų tinklo funkcija. Tad, taip, tų funkcijų galbūt yra nemažai, tačiau du pagrindiniai tikslai yra vieninteliai. Vis dėlto dėl aštuntaisiais metais kilusios ekonominės krizės situacija gana smarkiai pablogėjo. Be to buvo parengta 2020 strategija, Tad nemažai mūsų kolegų susidūrė su tokiamis gana ženkliomis reformomis ir pokyčiais, kalbant apie viešasias užimtumo tarnybas. Ir nuo tokio aktyvaus vaidmens buvo pereita galbūt prie tokio labiau. Mm, E, kitokio pobūdžio darbo, buvo pradėtos kurti privačios užimtumo tarnybos, kitokios reformos buvo įgyvendinamos. O trečias elementas yra susijęs su tuo, kad viešasios užimtumo paslaugos turi tam tikrą e, rinkos dalį, tiek ir darbdavių, tiek ir darbo iškančių žmonių atžvilgių. Ir manau, kad ta užimama rinkos dalis vis auga. Tai tik norėjau e, pademonstruoti, koks ne vienalypis yra viešų užimtumo paslaugų pasaulis. Mūsų europinis tinklas be abejo yra valdomas valdybos, ten yra kiekvienos valstybės narės atstovai, taip pat Islandijos, Airijos, Šveicarijos, kurie yra stebėtojais atstovai. Ir iš esmės e, dabar turime tris pagrindinius iššūkius, su kuriais dirbame. Visų pirma, reikia pažiūrėti, ką būtų galima padaryti su jaunimo nedarbu ir kaip reikėtų tvirtinti tas jaunimo garantijų schemas. Kai kuriuose šalise tai nebėra prioritetas, kai kuriuose iš tų mano minėtų šalių e, daugiau dėmesio skiriama pagyvenusiems e, darbo ieškantiems žmonėms vis dėlto dauguma valstybių narių vis dar susiduria su problemomis e, jaunų darbo ieškančių žmonių srityje ir tai yra svarbus prioritetinis mūsų tinklo klausimas. Dar vienas aspektas. Visai nesnybėje buvo parengta rekomendacija to klausimo. Tai yra ilgalaikis nedarbas ir kova su juo. Tai yra svarbus klausimas, svarbi ir opi problema daugumoje valstybių narių. Na ir, ponė pirmininkė, reikia kalbėti apie tai, kaip būtų galima įtraukti pabėgėlius į darbo rinką. Tai yra trečiasis skirtinis akmuo. Ir, klau... ir kalbant apie Viena naujausių iššūkių yra suvaidinti vaidmenį įgūdžių garantijos schemoje, nes ji yra daug svarbesnė negu jaunimo garantijų schema. Tai liečia visus darbo ieškančių žmonės, visus dirbančiuosius. Juk susidurėme su itin svarbiais pokyčiais ekonomikoje, darbo rinkoje. Tad turime nepamiršti, kad mūsų žmogiškasis kapitalas yra svarbiausias turtas, kurį turime Europos Sąjungoje. Tad reikia gerinti ne tik darbo ieškančių žmonių įgūdžius, tačiau ir jų dirbančių žmonių įgūdžius. Tiek trumpai būtų apie mums kylančius pagrindinius iššūkius. Kokiu požiūriu vadovaujamės? Pabandėme sujungti dvi skirtingas skriptis ir kalbant apie bandome mm, tą mokymo veiklą sujungti e, su tam tikrą lyginamąją mm, analizę. Ir čia yra keturi svarbiausi e, ramšiai pagristi tą lyginamąją analizę mokymo srityje. Visų pirma, viskas prasideda nuo kiekybinės ir kokybinės analizės. Ir tai yra toks e, dvigubas vertinimas susijęs ne tik su e, kokybiniais ir kiekybiniais vertinimais, tai yra ir toks savęs vertinimas, taip pat kolegų vertinimas. Mm, turiu minėtos kolegas, kurie turi patirties viešųjų žimtumo paslaugų srityje. Kitas svarbus ramstis yra gerosios praktikos pavyzdžių nustatymas. Taip pat gerosios praktikos pavyzdžių skleidimas, pasinaudojant mūsų uh, E, viešųjų paslaugų, viešųjų žintumo paslaugų tinklu. Ir trečiasis ramstis po to savęs vertinimo ir vertinimo, kurį atlieka kolegos, e, remiantis parengta ataskaita, yra parengiamas konkretus veiksmų planas ieškoma būdų, kaip spręsti e, nustatytas problemas, kaip patobulinti tas silpnasias vietas. Ir tai yra daroma e, įvairiais mokymo būdais, taip yra e, dvišalis mokymasis, e, tarpusavio mokymasis ir taip toliau. Toks yra pagrindinis lyginamosios analizės mokymo e, proceso etapas. Kalbant apie tris svarbiausius bendrus e, iššūkius, čia reikia kalbėti apie tą trigubo A modelį. O trigubas A reiškia skaitomybę, e, sugebėjimus ir ir sugebėjimą. Tad e, labai svarbus čia yra ir skaidrumas, matote tai pažymėta skaidrėje. Kitas svarbus punktas e, yra gebėjimas demonstruoti rezultatus ir gebėjimas spręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme darbo rinkoje. O trečiasis iššūkis yra gebėjimas reaguoti, spartus reagavimas į problemas, e, kurios atsiranda darbo rinkoje. Ir vienas pagrindinių e, aspektų yra tai, kad reikia atlikti tą tokį perėjimą e, nuo tokio galbūt parodomojo vaidmens prie vadovaujamojo vaidmens. Ir tai tikrai padeda spręsti tas skirtingas darbo rinkoje kylančias problemas. Jeigu norime kovoti su ilgalaikiu nedarbu, reikia užtikrinti, kad būtų kūriamos stiprios partnerystės su nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip toliau. Tad tokie trys strateginiai iššūkiai, kurie yra susijęs su mūsų lyginamosios analizės mokymo požiūriu. Apie metodologiją jau šiek tiek kalbėjau, Minėjau, kad viskas prasideda nuo kokybinio ir kiekybinio vertinimo, yra atliekamas taip pat kolegų vertinimas, rengiamas ataskaitos ir tada nustatomi gerosios praktikos pavyzdžiai, rengiami veiksmų planai, e, tarpusavio mokymosi procesas e, pradedamas ir taip toliau. Tai tikrai e, patikima metodologija, padedanti gerinti viešųjų žimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą. Visi tinklo nariai ten, teikia mm, ataskaitas apie savo poziciją, padėtį darbo rinkoje, apie pasiektus rezultatus. Ir dabar jau svarstame apie antrąją projekto fazę kai yra nustatytos silpnosios vietos, nustatyti gerosios praktikos pavyzdžiai taip pat. Ir tada būtų galima jau pereiti prie antrojo lyginamosios analizės mokymosi etapo. E, e, tiesiog tos e, viešojo užimtumo tarnybos, kurios demonstruoja geresnius rezultatus, galėtų teikti tam tikras rekomendacijas, paramą tam tikrų sunkumų patiriančiams viešojo užimtumo tarnyboms. Be to, pavyzdžiui, Kopenhagoje praėjusį mėnesį buvo organizuotas seminaras, kurio nors ir nefinansavo komisija. Dauguma viešų žimtumo tarnybų dalyvavo tame seminare, kalbėjo apie antrąjį palyginamosios analizės mokymo uh, projekto etapą ir man atrodo, kad tai yra puikus ženklas, rodantis jau yra noro, yra pasiryžimo gerinti rezultatus. Tad jeigu viskas klostysis sėkmingai, manau, pasieksime neblogų rezultatų. Looking back over the last few years, Europe has been faced with many tough challenges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 Matėte vaizdo medžiagą, kurioje kolegos kalbėjo apie mūsų tinklą. Ir taip pat galėčiau pateikti pirmasis išvadas susijusias su mūsų veikla. Visų pirma, kalbant apie tą lyginamojo mokymosi požiūrį, PES tinklas tikrai padeda keistis viešo užimtumo tarnybams, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės konkrečius poreikius. Bet to kalbant apie tą um, kolegų vertinimo požiūrį, e, tai padeda gerinti viešų užimtumo tarnybų veiklos rezultatus. O tai, kad mes dirbame remdamiesi įrodymais pagrįstų požiūrių, padeda užtikrinti, e, kad kolegos galėtų patobulinti e, savo vykdomą veiklą, nes jau yra uh, gerosios praktikos pavyzdžių, kuriais galima pasinaudoti. Na ir pagrindinis tikslas yra be abejo pasiūlyti geresnės paslaugas mūsų klientams, e, tiek ir piliečiams, tiek ir darbdaviams. Ir kalbant apie lyginamąjį mokymą, tai nėra kažkokia tai metodologija, kažkoks tai reiškinys, tai labiau yra požiūris. E, požiūris susijęs su mokymosi vienas iš kito. mano nuomonė, labai svarbus yra e, politinės paramos aspektas. Ir kalbant apie lyginamojo mokymo veiklos sėkmę, e, ji neretai yra pagrista tuo pasitikėjimu, kuris egzistuoja, nes tas pasitikėjimas yra būtinas atliekant, pavyzdžiui, savęs vertinimą ar kolegų vertinimą. E, Ir tie kolegos, kurie atlieka tos vertinimus, yra patyrę, jie sugeba nustatyti ir silpnasias, ir stipresias kiekvienos e, viešo užimtumo tarnybos veiklos pusės. Ir tas pasitikėjimas leidžia tobulinti savo veiklą, savo rezultatus, e, taip pat remtis e, gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais pasidalina kolegos. Tad E, ponė pirmininkė, aš visada maniau, kad pasikeimas buvo ES e, pagrindas. Tai yra tokia kertinė vertybė, e, kuri yra svarbi ir palyginamojo mokymo veikloje. Kalbant apie palyginamąjį mokymą, pagrindinis jo tikslas yra pasiekti tokią pasitikėjimų gristos aplinkos sukūrimą ir kiek ir gerinti viešojo žimtumo paslaugų teikimą, nes visi gali pasimokyti vienas iš kito. Tai yra būdas, kuris padeda tiesti tiltus tarp viešųjų žimtumo tarnybų ir gerinti ne tik nacionalinės darbo rinkas, tačiau ir bendrąją europinę darbo rinką. Ir tai yra didžiausia e, lyginamojo mokymo požiūrio vertė. Ir kai buvo e, sakyta vaizdo medžiagoje galima praplėsti tą e, lyginamojo mokymosi veiklą, e, įtraukti ją į kitas politikos kūrimo sritis. Ir kalbant apie tą požiūrį iš apačios į viršų, svarbu, kad jis būtų skaidrus, kad būtų galima pademonstruoti e, veiklos rezultatus, kurie buvo pasiekti proceso metu. Ir paskutinė mano pastaba. E, man atrodo, vakarą, o gal net ir šyrit, pasirodė e, specialus leidinukas, kurį išleido pestinklas. Ir ten yra kaip tik kalbama apie lyginamojo mokymosi metodą. Tad jeigu turėsite kažkokių klausimų, mielai juos atsakysiu. Dėkoju. Dėkoju, mums liko septynios minutės. E, tikrai negalėsime e, ilgai diskutuoti, todėl pradėsiu nuo klausimų. Norėčiau sužinoti ryšį tarp pes ir orės. Man neaišku, kaip jie susiję ir kaip bendradarbiauja. Kitas klausimas. EPP, e, kiti klausimai. EPP pradės. Ačiū pirmininkė. Taip labai trumpai, keli klausimai mūsų svečiui. Kaip jūs vertinate nedarbo laiką ir tą laiką, kurį yra e, reikalingas persikvalifikuoti? Kaip jūs stengiatės užtikrinti, kad kuo skubiau žmonės galėtų gyti naują kvalifikaciją ir surasti darbą? Antras klausimas. Vūs, jūs minėjote Kopenhagoje vykusią seminarą, bet kaip jūs mokotės vieni iš kitų, tą, kad užtikrintume tą veiksmų darną ir koordinavimą 28 valstybės narėse? Hilda. Ačiū SND vardu, panas Pavel. Kalbėsiu trumpiau negu planavau. E, ilgalaikis bedarb, nedarbas ir migrantai. Kaip manote, kur yra didžiausios e, nacionalinios užimtumų tarnybų e, problemos? ilgalaikis e, nedarbas ir migrantai. Čia kyla daug maž tos pačios problemos, tik su migrantus dar reikia apmokyti, kalbos išmokyti, kultūros ir taip toliau. Pavyzdžiui, mano šalyje yra labai daug problemų dėl to, kad trūksta finansavimo ir nėra pakankamai žmogiškų išteklių, kurie imtųsi tokio mokymo. E, vyksta daug ES finansuojamų projektų, e, tada reikia labai daug laiko skirti e, popierizmui ir nespėja darbuotojai visko atlikti. Migracijos, kai kalbame apie migraciją, labai greitai buvo prikurta darbo vietų policininkams, skirta pinigų aukštoms tvoroms, bet nebuvo rasta finansavimo integravimui. Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip jūs bendradarbiaudėte su EMTA, kurie užsijima e, bedarbiais ir jų integracija. Jie daug Kaip jūs bendradarbiaujate, atsiprašau, su privačiomis e, įdarbinimo agentūromis, jos labai daug uždirba iš bedarbių. Kodėl žmonės kreipiasi į privačias agentūras, o ne į e, nacionalinės atitinkamas įdarbinimo tarnybas? Ačiū. Ar yra dar klausimų? Antėja Makintaja. Ačiū, sunku kalbėti trumpai bet pasistengsiu. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi lyginamojų mokymusi. Labai yra svarbu mokytis iš, iš, iš, iš, iš kitų. Taip toliau. Kiekviena valstybė narė yra kitokia. Mano šalyje poreikiai yra palyginus nedideli, tik tai 5,7 procentai e, jaunų žmonių, kurie nedirba ir nesimoko. E, Bet e, kita vertus 740 tūkstančių tuščių ne, neužimtų darbo vietų, tai kaip jas užpildyti? Manau, kad reikia dirbti su mokyklomis, universitetais ir verslu, kad išsiaiškinome, kokie yra poreikiai darbo rinkoje ir kaip užpildyti e, darbo rinką, pateikiant, e, ugdant būtent reikiamas reikiamus įgūdžius. Ačiū, ponė Harkin. Keli klausimai. Jūs brošiūroje sakote, kad lyginamasis mokymasis turi potencialą sumažinti įgūdžių e, trūkumą. Mano klausimas yra toks. Išklausiau, ką jūs pasakėte ir man atrodo, kad jūs labai daug dėmesio skiriate pasiūlos pusiai, o kaip paklausa. Ir kitas klausimas, jeigu spėsite, jūs brošiūroje rašote, kad reikia padėti valstybėms narėms vykdyti reformas. reformas. Gal galite pateikti porą pavyzdžių? Ačiū. Dėkoju. Rina Kardį. Dėkoju. E, daug sužinojau apie lyginamąjį mokymasi. Turiu daug klausimų, bet man svarbiausia šis klausimas. E, šios agentūros pirmiausia norėtų padėti piliečiams. Tai norėčiau sužinoti, kaip surinkti duomenis tam, kad e, piliečiai gautų atsakymus į jiem rūpimus klausimus, kur šitame procese yra piliečiai. Ačiū. Ladapšėje nedalyvavo posėdėje. FT, INF nėra, taigi daugiau atrodo klausimų neturime. Jei tikrai neturime, tada paprašysiu pono Leroy atsakyti, jeigu vertėjai sutiks penkias minutės dar padirbėti, mums užteks laiko išgirsti atsakymus į klausimus. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus. Akivaizdu, kad Jūs domitės e, viešųjų žimtumų tarnybų veikla ir pirmiausia noriu pasakyti, kad e, Jūris e, turi be abejo vaidinti svarbesnį vaidmenį mūsų tinkle, bet būtent tuomet, kai mes galime atlikti vadovaujamą vaidmenį, nes tai yra labai svarbu, labai svarbu yra palaikyti ryšius su visais veikėjais darbo rinkoje. Ir visiškai būtų logiška, jei visiems šiems darbams e, vadovautų būtent viešųjų užimtumų tarnybų tinklas, nes mes galime valdyti ir, ir paklausą, ir pasiūlą. Kai kurie klausimai buvo susiję su mintimi, kad mes turėtume labiau kurti sistemą, kuri būtų pagrėsta kompetencijų ir įgūdžių ir kvalifikacijų darnimu, o ne diplomais. Bet čia juk, aš manau, reikia keisti švietimo sistemas, profesinio mokymo e, schemas ir e, to, kaip jos dera tarpusavį. Ir čia reikėtų paminėti mūsų bendradarbiavimą e, tarp mano šalies ir Maltos viešųjų užimtumo tarnybų. Mes dabar sukūrėme sistemą, kuri yra pagrista kompetencijomis. Mes beje naudojame taip pat ir kolegų iš Prancūzijos teikiamus duomenis. Malta siunčia e, informaciją apie jų turimus įgūdžius, jie siunčia gyvenimo aprašymus į e, VIB ir mes teikime e, pasiūlymus atsižvelgtume į gautą informaciją. Taigi taip, dvi nedidelis e, įstaigos bendradarbiauja, nors e, bendradarbiauja. Ne viena iš šių įstaigų vien savo jėgomis nebūtų galėjus sukurti kompetencijų suradimo sistemos, tačiau dvi įstaigos sutelkusios savo pastangas sugebėjo tą padaryti ir tai ir naudinga e, visiems, kas ieško darbo. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip galima bendradarbiauti, pasinaudojant e, viešųjų tarnybų silpnosmis pusėmis. Ir atsakydamas į paskutinį klausimą, aš norėčiau taip pat pasakyti, kad Kai, kurio, kai kurios viešosios užimtumo tarnybos e, šiuo metu e, vykdo reformą, stengdamėsi su, sustiprinti darbuotojų e, elementą, darbuotojų komponentą, nes negalima sukurti Negalime skurti sistemos, kuri padėtų mums rasti darbo vietas jaunuoliams, jeigu mes nesustiprinsime darbuotojų komponentą. Nes da, yra įvairių įstaigų, kurios padeda ieškantiems darbos ieškoti darbo, bet dažnai jų ryšiai su darbdaviais yra a, nepakankami. Ir mes bandome tą spragą užpildyti. Ir mes turime daryti taip, kaip daro privatus sektorius. Reikia kurti tokias paslaugas, kurios atitiktų ir darbdavių, ir darbuotojų lūkesčius ir poreikius. Tai yra labai svarbu. Ne rekomendacijoje mes sužinojome, kad reikia per keturis mėnesius priimti informaciją iš jaunuolių ieškančių darbo. Reikia sudaryti sąlygas jauniems žmonėms susirasti darbda, darbdavius. Ir šiandien mūsų teikiamos paslaugos yra veiksmingesnės, yra e, konkretesnės. Ir šiandien mes e, galvojame apie geriausias e, poreikių ir e, poreikių derinimo schemas. Ir mes jau esame sukaupę gero, nemažai pažangos praktikos ir jei galėsime ją gerai skleisti, tuomet galėsime pagerinti situaciją darbo rinkose visose valstybėse narise. Kai kalbame apie ilgalaikį nedarbą ir migrantus, čia reikia pasakyti, kad šias problemas vienyje vienas dalykas – Jie, šie žmonės ne tik yra nutolę nuo darbo rinkos, bet jie susiduria ir su kitomis problemomis. Pavyzdžiui, e, pabėgėlio prašytojai dažnai nemoka šalies kalbos, e, nesupranta jos kultūros, gali taip pat ilgalaikėje perspektyvoje susidurti su sveikatos, ypač e, psichinės sveikatos problemomis. Ir tų problemų yra tiek daug, kad vien, vienai viešai užimtumo tarnybai būtų tikrai per sunku visas jas spręsti. Todėl mes turime bendradarbiauti ir su privačiuoju sektorium, ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, nes tik tai, taip mes galėsime sukurti integruotą tarnybą kuri padės realiai e, tiems, kas ilgą laiką neranda darbo ir padės ir prieglopšio prašytojams. Dėkuoju. So, recht herzlichen Dank. Ich muss nochmal. Um Nuoširdžiai dėkoju. Dar kartą atsiprašau, kad turėjome tiek mažai laiko, bet manau, kad ta tema tokia svarbi, kad mes tikrai ne paskutinį kartą sustikame šiame komitete ir kitais metais tikrai rasime laiko darbo atvarkėje ir stebėsime jūsų darbus ir pasikalbėsime E, daug giliau ir plačiau apie tai, kaip dirba šis tinklas ir kaip dalinasi savo patirtimi. Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems ir linkiu e, malonios pertraukos, susitiksime po piet viso.